Dear colleagues, please take your seats, ladies and gentlemen, dear Speaker of the Saima of the Kolegos, prašau sėsti į savo vietas, gerbiama Latvijos parlamento pirmininkė, ponia Mirnice, komisijos atstovai, kiti kolegos greitai prie mūsų prisijungs. Aš sveikinu visus susirinkusius į antrąją dieną. Tai konferencija apie Europos semestrą. sveikinuosi su ponu Molterer, Europos investicijų banko vicepirmininku. Ir tuoj atvyks ponas Jean Artui, biudžeto komiteto pirmininkas. Šiandien turime aptarti, ką mes kartu galime padaryti, kad į Europą sugrįžtų ekonomikos augimas ir darbo vietos ir kaip sustiprinti <clears throat> ekonominės ir pinigų sąjungos socialinę dimenciją. Gerbiami nacionalinių parlamentų nariai, kolegos, mes norėtume išgirsti apie jūsų patirtį. Jūs e, fiskalinės drausmės sutartis buvo priimta laikantis bendrijos metodo. Mes manome, kad šis metodas veiksmingesnis ir demokratiškesnis. Tai galėtų tapti receptų, kaip Europai pasiekti sėkmės ir suderinti mažų ir didelių, turtingų ir skurdesnių valstybių narių interesus. Suderinti pietų ir vakarų bei šiaurės valstybių interesus ir spręsti ginčius dialogo keliu. Dabar e, biudžeto procedūros yra tvarkomos bendro sprendimo tvarka ir dalyvauja Europos parlamentas. Tai gera žinia. Europos Sąjunga tai taikos ir klėstėjimo pažadas. Mes norime, kad tas pažadas būtų atnaujintas, užtikrinant didelį užimtumo lygį ir socialinį teisingumą. Mes turėtume daugiau dėmesio skirti užimtumui ir socialiniams rodikliams. Tiek padėmesio, kiek biudžeto ir ekonominiams rodikliams. Nes socialiniai reikalai labiausiai rūpi paprastiems piliečiams. Likščiol ES dirbo su vis gilesnė integracija e, fiskalinėje ir ekonominėje srityje. Tačiau buvo pamiršti socialiniai kriterijai. O socialinius kriterijus, jų laikymasi, reikia, laiky, reikia stebėti lygiai taip pat griežtai ir bausti už pažeidimus lygiai taip pat griežtai. Komisija pasiūlė rezultatų lentelę, e, kurioje būtų socialiniai rodikliai. Europos parlamentas nuolat ragina gilinti ekonominės ir pinigų sąjungos socialinį matmenį. Manome, pats laikas ES įrodyti, kad gina saugo savo piliečius. Nes didžiausia ekonominės krizės kaina sumokėjo paprasti piliečiai. Europa vis dar įsivėlusi į uždarą rastą. A, ratą, atsiprašau. Mažas augimas, maža infliacija, bet taip pat ir didelis nedarbas, ir didelis Valstybės išlaidos 25 milijonai europiečių vis dar neturi darbo, milijonai kenčia nuo skurdo ir mums grėsia pavojus atsilikti ir konkurencinėje kovoje. Ilgus metus parlamentas prašė, reikalavo, kad būtų skirtos investicijos, kurios paremtų struktūrinės reformas. Ir kai Junkeris lapkričio 26 dieną paskelbė investicijų planą, mes visą širdimi džiaugiamės. Tai yra naujas kelias, naujas įsipareigojimas kurti darbo vietas ir auginti ekonomiką. Dabar turime pasistengti, kad investicijų planas jam būtų sukurtos reikiamos sąlygos sėkmingai įgyvendinti. Ir šiandien kalbėsime su dviem svarbiais asmenimis šitoje srityje komisijos narys Moskovici ir Molterer, tai yra Europos investicijų banko vicepirmininkas. <clears throat> Jie dalyvaus diskusijose šiandien. Visada su bet kuria politinė iniciatyva yra susijusių pavojų. Gali būti, kad investicijų planas e, žlugs, e, nepasieks tikslų. Kadangi investicijų planas aktualus kiekvienam iš mūsų, vadinasi, kiekviena institucija turi atlikti savo vaidmenį. Komisija, parlamentas, EIB ir taip pat valstybės narės, o taip pat ir parlamentarai. Europos parlamentas, galiu Jūs patikinti, yra pasiruošęs atlikti savo vaidmenį. Artimiausiamis savaitėmis mes planą nagrinėsime, teiksime pasiūlymus, kaip jį patobulinti, kaip užtikrinti demokratinį atskaitomumą. Labai svarbu, kad planas turėtų tvirtą teisinį pagrindą, apie tai šiandien kalbėsime. Kai kurias detalės dar reikia patikslinti, pavyzdžiui, kaip bus atrenkami projektai. Komisija ketina e, nustatyti kriterijus, kaip atskirti europinės svarbos projektus. Puiku, kad grįžtame su šio planu prie bendrijos metodo. Komisija įmas iniciatyvos, o parlamentas yra e, ko legistratorius. Mm ES e, tikslas yra užtikrinti, kad investicijų planas būtų paneuropinis. Be jokios abejonės, visos valstybės narės turi skirti pinigų. Tai nurodyta komisijos komunikate, kad kiekviena valstybė narė turi skirti pinigų Europos investicijų e, planui pagal stabilumo ir augimo pakto lankstumo taisyklės. Plano sėkmė priklausys nuo to, kiek jis sugebės išjudinti ir stimuliuoti papildomų investicijų ir kiek e, jos bus panaudotos veiksmingai. Svarbiausias dalykas yra susigražinti investuotojų pasitikėjimą, kad Europa yra tas žemynas, kuriame verta investuoti. Turime išnaudoti savo kolektyvinės jėgos privalumą. Kartu mes esame daug stipresni. Suvokime, kad Europa turi tą milžinišką potencialą sukurti galimybės visiems Europos pilietėms ir visoms valstybėms narėms sukurti naujų darbo vietų. Linkiu e, įdomių diskusijų ir dabar suteiksiu Latvijos Seimo pirmininkiai žodį. Ačiū ponas pirmininkė Šulcai, kolegos, parlamento nariai. Pirmiausia, aš noriu iš, išreikšti dėkingumą Martinui Šulcui, kad jis pats asmeniškai dalyvauja Latvijos rengiamuose renginiuose. Šiandien kalbėsime apie naująjį Europos susitarimą ir taip pat socialinę dimenciją ekonominės ir pinigų sąjungos. Tai labai svarbu Europos piliečiams. Malonu, kad šiandien pakviesta kalbėti ir ekspertų, ir politikos formuotojų. Eh, Pastarėjai metai ekonominių požiūrių buvo labai neramus, <clears throat> bet eh, tikėkime, kad dabar Europa išplaukė į ramesnius vandenis. Galbūt eh, štormas baigėsi, bet situacija vis dėlto vis dar rizikinga. Turime elgtis išmintingai, kad ateityje tokių krizių nepasikartotų. ES reikia aiškios ateities vizijos. Mums būtinai reikia plano, kaip galime investuoti privačias ir valstybinės investicijas ir kurti darbo vietas. Mums reikia stimulo. Būtina rasti pusiausvyrą tarp fiskalinių poreikių, investicijų, struktūrinių ir piniginių priemonių biudžeto konsolidavimas turi būti derinamas su investicijomis. Turi įsivyrauti šiuose srityse harmonija. Žvelgiant plačiai, ES turėtų apmastyti savo ateities vaidmenį pasaulyje ir užsitikrinti konkurencingumą. <clears throat> Mūsų problemos yra senėjanti populiacija E, globaliniai e, procesai, taip pat e, socialinis solidarumas, darbo ir asmenio gyvenimo balansas. Europos susitarime reikia atsižvelgti visus šitos aspektus. Reikia daugiau investuoti į švietimą, technologijas, infrastruktūrą ir suteikti paprastam piliečiui daugiau saugumo. Taip pat kurti dinamišką ir šiuolaikišką ekonomiją. Įgūdžiai, mokymas ir darbo jėgos švietimas turėtų galų gale suteikti visuomeniai pojūtį, kad egzistuoja daugiau teisingumo ir sažiningumo. Tai būtina, kad užkirstume kelią neligybių e, gilėjimui ir taip pat iš to atsirandantiems politiniams nestabilumams. instituciniai susitarimai, kuriais priimami sprendimai, turi būti pakeisti, jei norime pasiekti tų tikslų. Mes neturime iš BVP daryti fetišo. Dažnai e, tuo dangstomasi ir teigiama, kad taip siekiama tvaraus ekonomikos augimo. Ponios ir ponai, mūsų dienų pasaulyje daug žmonių neturi darbo. E, daug jaunimo. Jie jaučiasi nustumti į užrybį. Latvija mano, kad šis elementas yra esminis spręstinas klausimas, kalbant apie ekonomikos valdyseną. Tai yra ir šios sesijos tema. Manau, kalbu visų mūsų vardu, sakydama, kad galutinis ekonomikos politikos tikslas yra visuomenės gerovė ekonomikos ir socialinės problemos apribojo žmonių gebėjimą veikti. Mes turime vėl suteikti paskatas. Mokesčių paskatas, taip pat socialinės, e, taip pat bandyti stabdyti emigraciją ir pilkąją ekonomiką. Europos rinka turėtų laikyti socialinės rinkos taisyklių. Turime užtikrinti, kad mūsų visuomenės pažeidžiamiausiai nebūtų nustumti užribį. Vis dėlto, dirbdami kartu, galime pasiekti šių tikslų, kad mūsų visuomenėje įsivyrautų tokios vertybės kaip galimybės, demok daugiau demokratijos ir daugiau galimybių individams. Nacionalinių parlamentų atstovai užtikrina, kad piliečiams yra atstovaujama demokratiškai primant sprendimus. Ekonomikos valdysena yra sudėtinga sritis. Parlamento atstovams tenka užduotis perduoti piliečiams visų klausimų sudėtingumą paprastai ir suprantamai. Ir įtikinti visuomenę suteikti mm, pritarimą šitiems planams. Europos komisija yra pareiškusi, kad yra įsipareigojusi naujai bendradarbiauti su nacionaliniais parlamentais. Tai yra, e, svarbus pasiūlymai iniciatyvos bus pristatomi e, nacionalinėse parlamentuose Europos komisijos narių. Tikiuosi, kad ši konferencija taps forumu keistis idėjomis ir mm, pritarti joms tai turėtų tapti mums įkvėpimo šaltiniu, nes mes keisimės patirtimis ir neigiamomis ir teigiamomis. Dėkoju Jums uždėmesi. Vielen Dank, Frau Kollegin Munietze. Ačiū, ponė Murniece. Ponios ir ponai, dabar Pradėsime mūsų diskusijas ir pirmiausia išklausysime ekonominių, finansinių reikalų bei mokesčių klausimų ir Muitų sąjungos mm, komisijos nario Piermos koalicijai pasisakymo. Pone pirmininkė, pone pirmininkė, pone Seimo pirmininkė, gerbiami e, nacionalinių parlamentų nariai. Noriu padėkoti Europos parlamentui ir Latvijos parlamentui už suteiktą galimybę man komisijos vardu pasisakyti ir pasikalbėti apie jūs, apie galimybės paskatinti viešojo ir privataus sektorių investicijas Europoje. Kaip girdėjote, tai svarbiausias komisijos pirmininko Junkerio prioritetas e, kaip jis akcentavo praėjusiais metais Strasbūre. Ir e, komisija įsipareigoja to siekti Europos žmonių atžvilgių Ir tai ir darome, kai pradėjo dirbti naujoji komisijos narių kolegija. Pone pirmininkė, kaip Jūs minėjote, e, komisija pristatė investicijų planą lapkričio 26. Tas planas turėtų padėti atgaivinti ekonomikos augimą Europoje ir padėti mums įveikti e, ekonomikos stagnacijos riziką, kuri egzistuoja, tai akcentuoja e, specialistai Ir tokio plano pageidavo, pageidavo ir finansų ministrai, ir e, valstybių vadovai, ir tuo plano svarstymas, tos planas svarstymai prasatytos nacionaliniams parlamentams. E, to plano tikslas yra paskatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą, kaip jau minėjau. Mes tikimės e, išspręsti e, problemas susijusias su investicijų stygiumi. Tas planas apima ne tik E, finansų skirimą, bet ir kelis papildomus sektorius. Visų pirma, numatyta e, mobilizuoti, pritraukti 315 milijardų e, e, eurų e, ir tos lėšos turėtų ateiti iš privataus sektoriaus. Būtent panaudo, mes siekime panaudoti ir novatoriškus finansinius instrumentus ir pasitelkti mm, Europos investicijų banko patyrimą bei e, specialistų e, paslaugas tai darant. Ir taip pat numatome skirti 16 milijardų eurų iš ES biudžeto bei 5 milijardus eurų iš Europos investicijų banko ir tai yra svarbiausi finansai numatomi Europos strateginių investicijų fondui. Kreipdamasis į jūs, parlamentų narius, noriu jūs patikinti, kad tas sprendimas niekaip neigiamai nepaveiks ES biudžeto. Tai geriausias viešojo sektoriaus lėšų panaudojimas siekiant dauginamojo poveikio ir ES biudžeto lėšos e, su EIB lėšomis tikimės sudarys reikalingą sumą. Skirsime iš viso 60 milijardus eurų ir tikimės, kad ta skirta suma pritrauks dar 315 milijardų eurų. Ir tos, tas skirtas finansavimas užtikrins katalizatoriaus poveikį ir taip pritrauksime e, finansavimą iš privataus sektoriaus. EIB e, dalyvaus e, šio, šio fondo veikloje ir, kaip jau sakiau, tikimės pritraukti prie tavo sektoriaus lėšų. Europos investicijo fondas dalyvaus ir skirs 75 milijardus eurų mažoms ir vidutinėms įmonėms, taip pat konkurencingumo didinimo Europoje. E, sausio 13-ąją komisija pristatė reglamentą dėl naujo fondo ir susijusių reikalingų garantijų. E, Mes tikimės, kad tie visi pasiūlymai sparčiai bus apsvarstyti taryboje ir parlamente, nes laiko neturime. Pirmininkai, jūs sakėte, kad tai jums aktualus ir, ir svarbus darbas. Visi parlamentai tiesiog ir netiesiogiai per savo viešųjų investicijų e, bankus ir fondus galės dalyvau, dalyvauti šioje, šio plano įgyvendinime. Mes tikimės e, stiprios valstybių narių paramos E, ir tikimės, kad valstybės narės taip pat parodys savo susidomėjimą ir interesą dalyvauti tame fonde, prisidėti grinaisiais pinigais arba garantijomis. Kaip žinote, komisija pagal augimo ir stabilumo e, paktą e, turi galimybę pasiūlyti papildomas garantijas. Taip pat tikimės, kad privataus sektoriaus atstovai investuotojai parems mūsų iniciatyvą, e, teikiamą pagal, fond, pagal, pagal šį fondą ir investuos, e, tai bus ilgalaikės investicijos arba dalyvaus bendrai finansuojant projektus. Mūsų galva tai labai svarbus tikslas ir e, projektai, kurie bus atrinkti finansavimu iš to fondo, E, bus atrinkti ne politikų, tai e, tuo užsiims ekspertų komitetas, kurie projektu, kuri, tie specialistai atrinks projektus ne pagal tai, iš kokios šalies tie projektai bus, ar pagal kažkokias politinės gairias, bet pagal jų socialinį ir ekonominę naudą Europai. Taip pat nepamiršime ir deramos, tinkamos gražos e, klausimo. Mes sieksime e, finansuoti novatoriškus projektus ir manome, kad nuo 40 iki 60 milijardų eurų papildomai bus galima milizuoti 2014-2020 metų laikotarpiu. Taip pat numatome įgyvendinti nemažai tikslinių iniciatyvų. E, dirba darbo grupė, kurią sudaro komisijos atstovai, AIB atstovai ir valstybių narių atstovai. Ir ji nagrinėja e, investavimo į infrastruktūrą projektus ES. Taip pat manome, kad e, galima pasitelkti ir vertybinių popierių biržas, užtikrinant kokybiškas investicijas. Į ką norime investuoti? Į tinklus, transporto, energetikos, atsinaujinančios energijos šaltinius, e, en, en, energijos našumo projektus, tyrim, mokslinių tyrimų projektus, švietimo mokslinių tyrimų projektus. Manome, kad čia reikia daugiau finansavimo. Infras, transporto infrastruktūrą, taip pat e, jungčių e, E, tinklų jungčių projektus Europoje, perdirbimo projektus. Mes norime finansuoti ne viską arba nesvarbu ką. Norime e, finansuoti projektus, kurie atitiktų rytojaus ekonomikos poreikius. Mano minėta darbo grupė jau numatė svarbiausius ateities kelius ir e, sieksime tuos Europai svarbius projektus ir tinkamai gyvendinti. Taip pat steigsime e, Europos investicijų konsultacijų centrą. E, rengiamės remtis komisijos patirtimi, kaip jau sakiau, Europos investicijų bankų, valstybėmis narėmis bei institucijomis, kurios yra atsakingos už Europos struktūrinių fondų lėšų panaudojimą. E, Taip pat numatome priemonės, kurių, e, gal, kurių dėka užtikrinsime teisinį aiškumą. Taip pat papildomas svarbus veiksnys tai vidaus rinka ir struktūriniai fondai sieksime įgyvendinti struktūrinę reformą, tačiau mums dar nemažai reikia nuveikti, kuriant vidaus rinką, ypač paslaugų srityje, infrastruktūros srityje ir skaitmeninės e, pramonės srityje. Norime e, užtikrinti e, finansavimo diversifikavimą prieinamą įmonėms. Europa kurią norime kurti, yra e, kapitalo rinkų Europa. Ir, ponai pirmininkai, aš tuo norėčiau baigti savo pasisakymą ir noriu akcentuoti, kad šio plano sėkmė priklauso nuo daugybės dalykų. Mums nedelsiant skubiai reikia teisinės bazės šio fondo sukūrimo ir patvirtinimo. Aš tikiuosi, kad Latvijos pirmininka, Latvija pirmininkaudama čia daug nuveiks. Tikimės parlamento pagalbos Mums būtina sparčiai dirbti, kad nuo dabar iki rugsėjo mėnesio tas fondas būtų patvirtintas ir pradėtų veikti. E, ir tikimės, kad pritrauksime papildomą investicijų šalia tų lėšų, kurias numatome skirti. Ir e, tik, tokiu būdu tikimės e, e, užpildyti tą e, investicijų stygių, kurį jaučia Europa. Taip pat e, noriu akcentuoti, kad EIB e, vals, valstybės narės turėtų mobilizuoti tas lėšas, kurių mums reikia. Taip pat noriu pasakyti, kad komisija, kitaip vadinama dar paskutinio šanso komisija, yra pasirengusi dirbti ir siekti apčiuopiamo poveikio, užtikrinti darbo vietų kūrimą, Europos ekonomikos konkurencingumą ir pakeisti situaciją, kad, o kad finansų rinkos galėtų finansuoti kad finansų rinkos galėtų finansuoti realią ekonomiką. Mums reikia skaidrios informacijos, reikia, kad projektai būtų gerai parengti, reikia, e, kad atrenkami projektai būtų atrinkti dėl jų naudingumo. Ir taip pat taip pasiekti vidaus rinkos kūrimo užbaigimo. Ir per pirmąjį Europos semestrą komisija, planuodama darbus, nemano, kad jos darbas bus baigtas. Pone pirmininkė, gerbiami pirmininkai, gerbiami parlamentų nariai, diskusijos tęsis, jos tikrai e, nenutrūks ateinančiais mėnesiais. Manau, kad šiandien galime kalbėti apie gerą pradžią Ir čia esantis nacionalinių parlamentų atstovai vaidina ypač svarbu vaidmenį gyvenant šiuos projektus. Ir tikimės, kad sukursime tinkamą darbo aplinką ir kad Junkerio komisijos strateginių investicijų planas bus sėkmingai įgyvendintas visų europiečių labui. Ačiū. Ačiū. Žodžiu suteikimas Europos investicijų banko vicer pirmininkai, ponai. Molterė, labas rytas. Pana pirmininkė, komisijos nariai, mėly kolegos, man labai malonu šiandien pristatyti Europos investicijų banką, kuris yra ES bankas, atsvantis 28 valstybėms narėms, kurios yra investicijų banko akcininkės. Džiaugiuosi turėdamas galimybę su jumis nacionalinių parlamentų atstovais apsvarstyti įvairius klausimus, nes kontaktai ir sąveikia su Europos ir nacionaliniais parlamentais yra labai svarbus, siekiant, kad investicijų fondas ir jo veikla vyktų sėkmingai. Mums reikia jūsų indėlio. Pone pirmininkė, kartu su jūsų kolegomis pasirinkome E, tinkamą šios konferencijos temą. Kalbame apie visus investicijų aspektus, tačiau e, investicijos yra vienas iš svarbiausių išteklių, tačiau turėtume įvertinti platesnėme kontekste. Remdami savo patirtimi, dirbant rinkoje, mes e, galime įvardinti kelis tokius iššūkius. Žinome, pirmiausiai reikia ir toliau konsoliduoti valstybės biudžetą, taip pat baigti kurti energetikos e, <clears throat> infrastruktūros tinklų sujungimo bendrąją rinką. E, taip pat e, valstybės narės turi tinkamai stengtis šalinti kliūtis investicijoms ir kartais mes tą reiškinį vadiname geresnių reglamentavimų, tai yra būtini veiksmai, juos reikia atlikti tiek ES, tiek valstybių narių lygių ir žinoma, paskutinis iššūkis yra paskatinti investicijas, kadangi investicijos skatina ekonomikos augimą, leidžia geriau e, pasinaudoti e, augimo potencialu ir leidžia kurti naujas darbo vietas. Padėtis šiandien yra pakankamai sudėtinga investicijų apimtis yra 15 procentų mažesnis nei iki krizės, kai kuriuose šalyse investicijos tiek iš viešojo, tiek iš privataus sektoriaus yra mažesnis 50 procentų palyginti su ta aukščiausia investicijų riba iki 2007 metų. Mes patikėme jums sutinkam skaičius tam, kad iliustruotume. Problemą žinome, <clears throat> kad moksliniams tyrimams ir plėtrai reikia skirti 3 procentus bendro nacionalinio produkto, toks yra tikslas, dabar mes skiriame mažiau nei 2 procentus, tam, kad skirtume 3 procentus, reikia per metus skirti 350 milijardų eurų tik tai e, moksliniams tyrimams ir plėtrai. Kitas trūkumas susijęs su skaitmeninės darbo atvarkės įgyvendinimu, jai reikia 55 milijardų eurų per metus. Ir jeigu siektume aukščiausio e, lygio e, švietimo aukštojo mokslo institucijoms pagerinti padėtį, tai vien tam reikėtų 10 milijardų eurų eurų. Taigi investicijų trūkumas neigiamai atsiliepia ekonomikos augimui ir užimtumui ir tai paaiškina, kodėl ekonomikos atsigavimas mums vis dar lieka iššūkį. Tačiau kodėl investicijų nepakanka, tai yra svarbiausias klausimas, reikia išsamei nagrinėti. Žinome e, iš e, investuotojų, rinkos dalyvių, kad pagrindinė priežastis, e, dėl ko nevyksta investicijos, tai nepasitikėjimas investicinė aplinka ir galiojančiais reglamentais, neužtikrintumas susijęs su tais galiojančiais reglamentais, tai yra pagrindinis kliūtis ir su, kartu su kitais trikdžiais, pavyzdžiui, rinkos susiskaidimu kai kuriuose ES dalise ir e, kai kurių valstybių narių nepajėgumas e, parengti tinkamus projektus tiek techninių, tiek e, finansinių aspektais. Ta sąlygoje taip pat sudėtinga finansinė situacija ir veiksmai susijęs su binkų krize pribojo valstybių narių ir komercinių bankų galimybės investuoti. Todėl pagrindinė žinia yra tokia pasaulis aplink ES stiprėja ir mes turime nesilikti priešingų atveju bus blogai. Pagrindinė, pagrindinis iššūkis yra surasti išmintingą būdą, kaip naudojant, naudojantis viešaisiais finansiniais ištekliais pritraukti privačius investuotojus. Viešojo sektoriaus išlaidos neturėtų būti uh, traktuojamos kaip uh, už dyką gaunamos lėšus, kurias galima pravalgyti, jas reikia investuoti į e, švietimą, mokslą ir e, jos turi išjudinti privačias investicijas. Todėl aš manau, kad e, reikėtų dabar kalbėti, pastelgti kitus terminus, atsisakyti termino biudžeto subsidijos ir perėti prie finansinių priemonių. <clears throat> termino. E, ir manau, kad reikėtų panašių permainų, kaip 58 metais. Aš labai džiaugiuosi bedarbiavimu su komisija ir e, tai yra tikrai puikus pavyzdys, kaip e, turėtų bendradarbiauti ES institucijos. Europos investicijų bankas įnešė savo indėlį, valstybės narės, e, kurios yra akcininkai, skiria papildomai 10 milijardų eurų ir šiuo metu mes galime pasakyti, kad e, galime pasiekti rezultatų ir jų siekiame. Ir e, tie 10 milijardų turėjo pritraukti papildomai 180 milijardų investicijų. Ir mes einame tinkamu keliu ir uh, per trumpą laiką parodėme, kad tie 10 milijardų investicija yra pasiteisinusi, nes e, Europos investicijų e, bankas, banko e, investicijų rodikliai yra vienas prie 18, tai reiškia 10 milijardų skirtų lėšų pritraukė papildomai 180 milijardų privačių investicijų ir dabar yra e, skirta garantuota 21 milijardo eurų suma, tam, tam tikros garantijos, e, e, turinčias garantijas mes galime finansuoti didesnės rizikos projektus. Kodėl? nes šis garantijų e, fondas e, reiškia atitinkamą apsaugą mūsų vykdomam verslui. Ir e, mes tikime, tikimės dabar atitinkamo Mes tikimės, kad tokiu būdu E, investicijų pritraukimo padidėjimo santykis e, taps vienas prie 50. Ir ką? Vienas prie penkiolikos. Ką tai reiškia? kaip sistema veikia konkrečiai. Ji remiasi dviem finansiniais ramšiais. Europos investicijų fondas iš to 21 milijardo eurų 5 milijardus skirs smulkiajam verslui tam, kad būtų pagerintos jam galimybės skolintis ir <clears throat> būtų galima labiau investuoti į naujas technologijas, į inovacijas ir tokiu būdu mes sieksime paskatinti 75 milijardais eurų per busmus trejus metus investicijų apimtis į smulkų į verslą. Antrasis ramstis Europos investicijų banko kontekste tai yra sistema skirta remti infrastruktūrai ir inovacijoms ir 17 milijardų tai yra e, garantinės lėšos, kurios turėtų sustiprinti šį ramstį ir mes tikimės, kad jos paskatins ir pritrauks papildomai 240 milijardų eurų investicijų. Taip pat e, komisijos narys kalbė apie transportą, administravimą, informacinės technologijas, e, išteklių tausojimą. Mes vystome įvairius produktus susijusius taip pat ir su e, įvairiomis sritimis, taip pat ir vertybiniais popieriais ir e, Europos investicijų bankas e, gali vykdyti bendrus investicinius projektus, taip pat ir su rizikos fondais. Taigi parama infrastruktūrai, naujovėms ir konsultacijos. Tai yra tie svarbiausi mūsų naujos sistemos aspektai. Tad tam, kad galime pasinaudoti tomis techninėmis priemonėmis, mums reikia techninės ir finansinės ekspertizės, <clears throat> kuri reikalinga tiek E, viešajam sektoriui, tiek privačiajam sektoriui ir čia mes sutelksime pastangas kartu su komisija ir sieksime padidinti turimus pajėgumus. Mes išvelgiame didelį potencialą siekdami stiprinti bendradarbiavimą su e, nacionalinėmis institucijomis ir e, bankais, kurie skatintų tokio pobūdžio veiklą stengsime stiprinti, stengsime sustiprinti tokį bendradarbiavimą. Ponas ir ponai, apibendrinimas galiu pasakyti, kad Europos investiciniam bankui svarbiausia yra pagerinti investicinę aplinką, kuri plėtojasi pakankamai smarkiai per pastaruosius šešius metus ir e, todėl likvidumas e, čia problemų nekelia, nes e, likvidumo rinkoje pakanka ir įmonės turi daug E, pinigų, tačiau pagrindinis klausimas, kaip įveikti makroekonominį neužtikrintumą, vidaus rinkos susiskaidimą, e, su reglamentavimu susijusias kliūtis ir antra vertus pritraukti e, privačius investuotojus, kad jie remtų šią strategiją pasitelkdami šias naujas priemonės. Tai yra nauja priemonė, naujas požiūris kurio ketiname remtis, tai yra Europos strateginių investicijų fondas, yra naujovė pati savaime ir jis galėtų tapti tikrų puikių simbolių, parodančių, kaip Europos institucijos gali bendradarbiauti Europos piliečių labui. Ir reikia sutelkti visiems savo pastangas tam, kad paskantume ekonomikos augimą ir užimtumą. Ačiū. Ačiū, ponė Moltereri. Dabar žodis suteikiamas biudžeto komiteto pirmininkui Jean Artvy. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė pirmininkė, mėly kolegos. Džiaugiuosi galėdamas dalyvauti šioje diskusijoje dėl su naujo susitarimo komisijos pirmininko Junkerio siūlomas planas reiškia e, atsako į krizę, kurią patiria Europą pradžią. Jame pristatomi veiksmai, kurie bus įgyvendinami, parodoma su pasiryžimą bei pasitikėjimu. E, kadencijos pradžioje Mes galime svajoti tam tikrą prasme dėl šio naujojo susitarimo didelio masto reformų sėkmė, kurią vykdė ją prezidentas Rooseveltas 40-metyje, buvo susijęs e, su trimis aspektais. Pirmiausiai, e, su didelio masto krize e, būtinybė rasti politinius atsakus į kilančius iššūkius ir būtinybė skanti ekonomiką. Jeigu mes tą situaciją Amerikoje palygintume su mūsų krize, tai galėtume pasakyti, kad ta krizė atsirado e, kitokioje finansinėje institucinėje aplinkoje, jungtinės valstijos buvo federalinė sistema, federalinė, yra federalinė valstybė turinti pakankamai stiprią vykdomąją valdžią. Prezidentas Rooseveltas galėjo e, pakankamai greitai įgyvendinti ekonomikos gaivinimo e, programą. Tuo tarpu Europos Sąjungoje Be abejonės e, administravimo valdymo srityje būtų galima pasiekti nemažai pažangos palyginti su JAF, nes euro <clears throat> zonoje valdymas tikrai nėra e, pakankamas ir e, visą laiką eurozonai trūko atitinkamos e, priežiūros ir tą atitinkamai pastebėjo ir vertino reitingų agentūros. Anksčiau aš dirbau e, Prancūzijos parlamente ir turiu paminėti, kad e, mano jausmai ir, ir įsivaizdavimas pasikeitė palyginti su tais laikais. Mes daug diskutuojame, daug kalbame, tačiau kokius sprendimus mes priimame ir ką mes iš tiesų e, kontroliuojame. Taigi e, turiu aiškiai pasakyti, kad turime suteikti atitinkamus e, valdysenos įgaliojimus euro zoną juos nustatyti, kadangi tai yra būtina užtikrinti, norint e, turėti tikrai tvirtą bendrą valiutą ir kai pribręsta e, laikas spręsti rimtus klausimus, piliečiai turi žinoti, į ką kreiptis, o dabar tie sąrašai, kuriuos galima kreiptis pakankamai ilgi, ar e, tai turėtų būti komisijos nariai, ar Europos finansinio stabilumo fondo, ar Europos finansinio stabilumo mechanizmo pirmininkas, Europos centrinio banko pirmininkas, e, e, Europos investicijų banko arba Tarptautinio valiutos fondo vadovai. Taigi Europos finansinio stabilumo fondas ir finansinio stabilumo mechanizmas bei strateginių investicijų fondas e, du anksčiau e, minėti ir e, šis paskutinis fondas labai daug klausimų kyla susijusių su jų veiklos parlamentinė kontrole. Ir e, aš tikrai nenoriu kvestionuoti Europos investicijų banko ir kitų minėtų institucijų ekspertinių gebėjimų. Europos ekonomikos valdysena, kaip matote, yra neveiksminga. Ir sprendimai yra priminėjami, tačiau neaišku, kaip jais pasinaudoti. Taigi Europai reikia ne valdysenos, o reikia tikros vyriausybės. Ir Komisijos pirmininkas Junkeris e, apie tai minėjo konferencijos pradžioje ir manau, kad reikia imtis ištingų e, žingsnių tą vyriausybę kūrint, tačiau ta vyriausybė turėtų būti tinkamai kontroliuojama parlamento, <clears throat> nes e, vykdomoji e, įstatymų leidžiamoji valdžia negalės tinkamai veikti be įstatymų leidžiamosios ir atvirkščiai taip pat nebus įmanoma veikti vykdomoji valdžiai. O dabartinė situacija, dabartinė valdymo sistema įneša nemažai e, sumaišties mūsų piliečių galvose. Kai kuriems e, eurozonos nariams kilusi nemokumo grėsmė e, neigiamai vertinama kitose valstybėse narėse, kadangi jos turi e, tas į sunkumų patiriančias šalis tinkamai gelbėti, mokėdamos iš savo kišenės. Europai nepavyks įveikti krizės e, tik nesuvienijus pastangų. O tai reiškia visiškai naują situacijų, tai reiškia visišką e, kortų kaladės permaišymą. Mes turime įtikinti savo piliečius e, Europos e, vaidmens svarba. <clears throat> Todėl mes turime paskirti nuolat pareigas užimantį eurozonos pirmininką įkurti kitas struktūras, tačiau viskas negali apsiriboti vien tik ekonominė e, politika. Europos investicijų bankas turėtų turėti asmenį, į kurį kontaktinį asmenį, į kurį galėtų nuolat kreiptis ir jo turėtų tapti Eurogrupės pirmininkas. Todėl atitinkamai reikia pakeisti 13 ir 16 starties Europos Sąjungos veikimo straipsnius, taip pat apskaitai reikėtų peržiūrėti sutartį priešingų atveju Europą ištiks ilgas sąstingis. <clears throat> Todėl aš dar kartą noriu pabrėžti, kad būtinybė kad yra būtinybė įsteigti Eurozonos nuolatinio pirmininko pareigybę, kuris turėtų atitinkamus finansinius įgaliojimus bei uh, užtikrinti tokiu būdu Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų galimybę daryti tiesioginį spaudimą ir didesnę įtaką tiek e, komisijai, tiek valstybių narių vyriausybėms vykdyti strateginių investicijų e, projektus ir tik tokiu būdu mes sugebėsime atstatyti Europos piliečių pasitikėjimą savo institucijomis. Ačiū Jums uždėmesiu. Ačiū, ponė Artvy, ponės ir ponai. Dabar pradėsime diskusijas išklausytų pranešimų temomis. Aš jūs supažinsiu su čia galiojančiomis taisyklėmis, kurias jau vakar patvirtiname ir nustatėme. Turime labai ilgą kalbėtojų sąrašą. kurie užsiregistravo kalbėti, reaguodami į išgirstus pranešimus ir teiginius arba norėdami patys pasidalinti savo mintimis, sutarėme, kad leisime pasisakyti trims nacionalinių parlamentų atstovams ir vienam Europos parlamento nariui. Tokia eilės tvarka. Dabar steiksime žodį pagal užsiregistravimo eilės tvarką kadangi kalbėtojų sąrašas jau dabar yra labai ilgas, tai aš siūlau apriboti kalbėjimo laiką ilgiausiai iki dviejų minučių tam, kad galėtume kuo intensyviau pasikeisti nuomonėms, kuo intensyviau diskutuoti su mūsų pranešėjais. Tai siūlau užduoti uh, aštuonis klausimus iš karto ir po to e, mūsų prelegentams leisime juos atsakyti, jeigu niekas neprieštraujate, tai taip ir sutarėme. Pradėsime nuo pono Kalimėsų iš Estijos. Prašau. Pirmininkė, pirmiausia noriu pagirti Europos investicijų banko akcijų, vertybinių popierių schemas, sistemas. Aš su viena iš jų dirbu Estijoje iš vakarykščio e, susitikimo tarp Estijos ir komisijos pareigūnų mm, yra aišku, kad Estijai sekasi neblogai, jos infrastruktūra yra gera, išlaidos moksliniams tyrimams sudaro 3,3 procento, e, švietimui skiriama daug dėmesio ir vis dėlto mūsų ekonomika nepritraukia pakankamai investicijų ir nesukuria ilgalaikių darbo vietų. Vadinasi, kyla klausimas, ar Europos 2020 tikslai yra prasmingi. Aš siūlyčiau komisijos e, atstovui Moskovičiui atlikti analizę, kiek tos priemonės yra veiksmingos. Trūksta esminio elemento, jį sunku išmatuoti, tačiau jis esminis. Tai yra verslumo dvasia, laisvė e, dirbti verslininkui. E, pelnas yra neblogai ir noras tapti milijonieriumi, iš jo neturėtų būti e, šaipamasi, tačiau tai neturėtų tapti pagrindinė, pagrindiniu tikslu. Kita vertus, jeigu Europa nesididžiuos e, savo e, milijardieriais, tai tuomet mes e, nesulauksime savo Bilų Geitsų ar Sergejų Brinsų ir nesukursime tokių darbo vietų kaip kitose pasaulio vietose. Ir nesvarbu, kiek mes investuosime į mokslinius tyrimus ir plėtrą estai yra įsteigę tokias įmonės kaip Skype ir TransferWise. Mes e, siūlome daug elektroninių paslaugų, tai yra balsavimo, parašo ir kitų. E, ir negalima teikti, kad Estijoje ta verslumo dvasia būtų, mm, e, būtų prispausta. Povilas Gilys, Lietuvos atstovas. Ačiū pirmininkė. Štai ką norėčiau pabrėžti. Mes gerai žinome, kad e, didžiausi pavojai slypi smulkiausiose detalėse. Aš norėčiau šitą posakį išplėtoti. E, Pačios smulkiausios problemos niuansai slypi detalėse, o pačios didžiausios problemos yra susijusios su e, esminiais dalykais. Prisiminkime bolševizmo fenomeną buvo ištisos valstybės pavergtos. Jeigu teisingai pasirinksime e, filosofinį pagrindą, tai e, nu, nutiesime kelią į tikslus, teisingą kelią. Pagrindinė filosofija turėtų būti visuomenės mm, gerovė. Kalbėdami apie naująjį susitarimą, turime iš esmės persvarstyti, kas yra Europos integracija. Mano nuomonė štai kokia. Šiuo metu dominuoja neoliberali, individualistinė filosofija, bet aš manau, kad ji prikuria daugybę problemo. Mes nepakankamai vertiname solidarumą, e, jo mechanizmus ir bendro gėrio kūrimo mechanizmus. Noriu visiems mums priminti, mes esame politikai, turime dirbti E, visuomenės viešajam interesui, o ne privačiam interesui. Vadinasi, iš esmės ateities mūsų diskusijos turi keistis. Ką aš čia dabar? Pos, pos. Ačiū, pirmininkė, mėly kolegos. Nuosis susitarimas tai yra labai svarbus istorinis pavyzdys ir turime elgtis apdairiai ir e, neprarasti e, ir pasinaudoti tinkamai galimybėmis, kurias mums atveria šis investicijų paketas. Turime įsiaiškinti tinkamus aspektus, kurių dar neįsiaiškinome nacionalinėse parlamentuose, Vokietijoje, kitose šalise. E, ir neturėtume e, sumenkinti tų mažų aspektų, nes labai e, daug e, didelį dalimi šio investicijų paketo sėkmė priklausys nuo Europos piliečių vertinimo. Piliečiai turi suprasti, kad mes siekime pagerinti jų gyvenimo socialinės sąlygas ir tokio suvokimo ES šiuo metu trūksta, todėl mums reikia atitinkamo persilaužimo ir e, prieš kelis metus Briuselėje dar to taip pat nesuvokėme, dabar jau suvokėme. Turime galvoti ne tik apie e, taupimą, tačiau taip pat ir investicijas ir apie tai dabar ir e, kalbame, o žmonės nori matyti praktinius žingsnius, kurie jiems yra naudingi. Ar Graikijoje tai būtų daroma, ar Airijoje, ar e, kitose šalise, taip pat ir Vokietijoje. Ir Vokietijoje reikia atitinkamų investicijų, e, galimybės tam yra palankios eurozonoje. Ekonomikos augimas yra menkas, todėl ši programa yra siūloma pačiu laiku E, kaip minėjau, yra daug įvairių klausimų, į kuriuos reikia rasti atsakymus ne tik Europos parlamente, tačiau taip pat nacionaliniuose parlamentuose ir kai kurios šių klausimų ką tik paminėjau. Būdamas e, ekonomiškai stiprios šalies atstovų noriu pasakyti, kad privalome elgtis labai apdairiai ir e, neleisti sustiprinti ekonominio atotrukio tarp ekonomiškai stiprių ir silpnų ES valstybių narių, todėl turime toliau teikti pagalbą tiems regionams, kurios jiems labiausiai reikia. Ačiū ponai Posui, žodis suteikiamas Europos parlamento nariui ponai Sant. Ačiū pirmininkė. Pagal stabilumo ir augimo pakto taisyklės, valstybės narės turi užtikrinti subalansuotą biudžetą arba bent jau, kad e, deficitas neviršytų 3 procentų BVP. Vyriausybės pačios gali nuspręsti, kaip pasiekti šio rezultato. Ir teigiama, kad reikėtų remtis Eurostato parengtais duomenimis, tačiau iš tikrųjų daugelis biudžetų paremti ne metų metais kauptais statistiniais duomenimis, bet e, atsižvelgiant tai, kiek lėšų ga, turima biudžete. Eu, taip pat girdėjama, kad euras skirtas investicijoms e, pritrauks daugiau lėšų, tačiau e, turime nepamiršti ir tokių e, būtinybių, kaip mokėti valstybės administracijos darbuotojų atlyginimus. E, Reikėtų galbūt sumažinti investicijas. Europos komisija, e, rengdama metinės žvalgymo apžvalgas jau nekartą akcentavo susijusias problemas. Mes kalbame apie tai, kad e, smunka viešojo ir privataus sektoriaus investicijos e, Europoje. Galbūt taip yra dėl stabilumo ir augimo pakto taisyklių, tačiau iš tikrųjų valstybės narės yra skatinamos mažinti investicijas. Ir ironija yra tame, kad Junkeris, bandydamas pritraukti valstybės narės, dalyvauti strateginių investicijų fonde, siūlo patrauklės e, sąlygas dėl dalyvavimo projektuose pagal struktūrinių fondų finansavimą. Ir iš tikrųjų turėtų būti skatinamo, turėtų būti taikomos kai kurios išimtis ir neturėtų būti skaičiuojamos lėšos, kurios yra, kurias valstybės narės skiria investicijoms. Ačiū. Dabar bus antrasis pasisakymų raundas. Žodis ponui Sauer iš Ispanijos parlamento. Kolegos, norėčiau visiems pasakyti štai ką. Jei norite kalbėdami atsistoti, ką paprastai darome kalbėdami parlamente, tai noriu pasakyti, kad jums tikrai būtų patogiau ir naudingiau, nes visi jūs matytų. Galite sėdėti kaip norite. Dabar kitas kalbėtojas turės greš, labai rimtai apsispręsti, kaip pasielgti. Ačiū pirmininkė. Stabilumo ir augimo pakto uh, lankstumas, kur, kuriuo, kurį pasitelkė Europos komisija, uh, veda mus tinkamą kryptimį, tačiau tai būtų galima tobulinti, lankstumą galima būtų gerinti. O kalbant apie e, ke, tris e, plačiai komentuojamas priežastis, norėčiau jas dar kartą aptarti. Svarbiausias klausimas yra tai, kad turime sukurti paskatas Europos privataus sektoriaus kapitalui dalyvauti investicijų fonde, nes taip užtikrintume, kad projektai, kurie yra įgyvendinami viešojo sektoriaus ir yra naudingi, būtų labiau matomi. Tačiau turime užtikrinti ir tų projektų deramą pelningumą, nes kalbame apie e, sverto poveikį ekonomikai. Taigi čia galim, tai galima būtų tobulinti. Kitas dalykas, tos šalis, kurioms taikoma, taikomos korekcinės priemonės pagal stabilumo ir augimo paktą, neturėtų naudotis ilgalaikio lankstumo galimybę, nes jos e, darydamos strateginės investicijas neturėtų būti verčiamos siekti vidutinio trukmės laikotarpio tikslų. Ta, ekonominių požiūrių ta idėja yra logiška, nes šalis, kurioms taikomos prevencinės priemonės pagal paktą turi siekti geresnio augimo. Ir dar vienas dalykas. Sakyčiau, kad tai yra e, prarasta galimybė toliau siekti struktūrinių reformų, nes reikia e, suvokti, kurios struktūrinės reformos sukuria e, ciklo ekonomiką ir kurios ne, nes juk kalbame apie ekonomiką ir jos ateitį. Ačiū. Pone Rosman, Austrijos parlamentas. Ačiū, ponė pirmininkė. Junkerio pristatyta investicijų programa yra labai plačių užmojų paketas siekiant kurti daugiau darbo vietų, skatinti ekonomikos augimą investicijas, tačiau 20, išskyrus 21 milijardą eurų ir tai netgi nėra e, nauji pinigai, e, net ir tas verto efektas nesugebės pateisinti dedamų lūkesčių. Norėčiau paminėti kelis aspektus susijusius su, su šio investicijų planu. Jis bus pradėtas įgyvendinti anksčiausiai rugsėjo mėnesį, o e, tai yra pakankamai vėlai atsižvelgiant į ekonomikos padėtį ir jeigu pirmiausiai investuojama bus iš viešojo sektoriaus, tai yra gražu ir gerai, tačiau nepakankama, nes investuotojams svarbiausias kriterijus yra investicinė graža ir pelnas bei e, e, pasitikėjimas investicinė aplinka. Abiejų dalykų dabar nepakanka, jeigu ta investicijų programa uh, E, sugebės ką nors pasiekti, tai galbūt nedidelis perslaužimas ir įvyks, tačiau euforiškai visko jokiais būdais negalėtume vertinti, taip pat ir palyginimas su Roosevelto naujoji susitarimu čia mano vertinimu netinkamas, jeigu mes norime kažką panašaus pasiekti, ką Rooseveltas savo laiku pasiekė su savo New Deal, tai turime parengti tokį investicijų planą ir investicijų programą, kuri tikrai nusipelno tokio pavadinimo. Ir e, tai turėtų būti investicijos į atsinaujinančius energijos šaltinius, į panašius dalykus, tai turėtų būti ekologinių investicijų programa, o ne investicijos į brandolinę energetiką, tačiau tam reikia atitinkamų prielaidų, norint sukurti tokį mano minėtą investicijų planą. Pirmoji prielaida turėtų būti griežtesnis finansų sektoriaus reguliavimas, nes šiandien daugiausiai investuojama į finansų sektorių, o ne į realią ekonomiką. Ir antroji prielaida yra viešosios infrastruktūros projektai turėtų būti finansuojami viešojo sektoriaus arba iš centrinio banko lėšų arba iš turto mokesčių. Ačiū žodis Lordui. Harrisonui, Lordo, Lordo rūmų atstovui. Pone pirmininkė, vakar Lordų rūmai paskelbė ataskaitę apie Europos reglamentavimo sistemą po krizės. Ar, visi, e, ar visos dėlionės dalis viena kita atitinka? Lordas Hilas vakar kalbėjo apie e, kapitalų rinką ir Lordų rūmose kitą savaitę rengiame seminarą šią temą, kur kalbės Sharon Bowles ir e, Lordas Hilas. Bet noriu užduoti, užduoti klausimą savo senam kolegai Pierui Moskovicio apie Europos investicijų programą ir paklausti, ar 15 ir 1 santykis e, iš, e, tai yra, kad iš vienas E, skirtas e, viešojo sektoriaus lėšų euras pritrauks 15 eurų iš privataus sektoriaus. Ta pati klausimą ir nuožuot ir ponui Molterer. O kreipiuosi dar kartą tai į poną Moskovici ir noriu pasakyti, kad bendroji rinka yra sparčiausias kelias į augimą ir darbo vietų kūrimą. Tačiau pakeliui Tačiau yra daugybė nacionalinių parlamentų, kurie nežengia šio žingsnio. Kaip užtikrinti tikrą 28 šalių rinka. Na, tikriausiai čia reikėtų kaltinti mano šalies vyriausybė. E, senam draugui Žanui Artui, kuris pirmininkauja biudžeto komitetui, norėčiau kai ką pasakyti dėl 2014-2020 daugiametės finansavimo programos. Noriu paklausti, ar bus keičiama kryptis, ne pinigų kiekis, bet uh, lėšų skirtų augimo skatinimui kiekis. Ataskaitoje, kuri paskelbta, mes e, girėme Europos parlamentą, ypač Sharon Bowles, e, taip pat Mišelį Barnyje, e, Europos komisijos buvusi komisijos pirmininką e, narį ir tarybos vadovą, e, buvusi vadovą poną e, Van Rompojų už nuveiktas darbus. Das kommt ins historische Lorde Harrisonai. Ši kalba bus įtraukta į Europos parlamento istorinių pasisakymų sąrašą. Dar niekuomet negirdėjau Junktinės karalystės atstovo, kuris taip maloniai apie mus atsilieptų. Ačiū Jums labai. Žodis suteikiamas poniai Ferreirai iš Europos parlamento, prašau. Obrigada, Sr. Prezident. Eu gostava de saudar a Comissão eh, pelo facto de ter tomado a iniciativa do Fundo de Investimento. Ačiū pirmininkė. Noriu pasidžiaugti e, iniciatyva ypač dėl investicijų fondo. E, steigiant tą fondą pri, suvokta ir pripažinta tai, ko labiausiai trūksta Europai ir kad be degonies, be, be reikalingo degonies Europos ekonomika e, nefinansuos. Taip pat noriu e, išgirsti atsakymą visų pertvarkymo priemonių visuma pagal stabilumo ir augimo paktą susieta su investicijomis iš viešojo sektoriaus. Mano kolega e, Sons apie tai kalbėjo ką tik tai. Investicijos buvo sustabdytos, ypač tose šalise, kurių ekonomika atsidūrė ypač sudėtingoje situacijoje ir kurioms taikoma perteklinio deficito e, procedūra Taip pat sunku uh, užsitikrinti prieigą prie mechanizmų, kurie yra kuriami. Čia svarbios yra ir makroekonominės sąlygos, kaip su struktūrinio fondo lėšomis e, taikant stabilumo raugimo e, pakto taisyklės. Dar vienas dalykas, apie kurį kalbėjo mano kolegė Pedro Saura, jis minėjo lankstumo taisyklę. Aš paaiškinsiu Mm, nenorėtume, kad ta lankstumo taisyklė būtų taikoma valstybėms, kurioms galioja perteklinio deficito, deficito procedūra, nes iškyla deficito rizika atskiriems sektoriams. Tad ir, ir, ir nėra, šalis nėra apsisaugojus nuo bendros rizikos. Kita vertus, sąlygos yra nevienodos. Kai kurios šalis bus vertinamos nevienodai, nors nežiūrinti tai, kad rizika skirtingiems sektoriams yra skirtinga. Ar neiškyla atotrukio ir suskilimo rizika? Ačiū, ponė Ferrerė, dabar steiksiu žodį. Ką? Pavyčiu. E, ačiū. Norėčiau e, paminėti 3-4 aspektus atsakydamas jūsų klausimus. Pirmiausias dalykas, tas investicijų planas buvo parengtas atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu investicijų trūksta, e, lyginant statistinius duomenys iki 2008 metų, tai e, dabar turime 15 procentų mažiau investicijų nei tuo met. Ir e, jeigu ta situacija užsitęs, Europos Sąjunga bus aplenkta Kinijos, Indijos, kitų šalių ir ne, nebeliks stipriausia pasaulio ekonomika kartu su JAV, kadangi kitos minėtos šalis investuoja daugiau. Todėl e, darbo vietų e, ir verslo problemos e, mums turėtų būti esminės svarbos ir turėtume skirti ženkliai padidinti investicijų apimtis. Jeigu šis investicijų planas pasiteisins, tai e, jo e, trukmė, manau, kad bus protesta. Ir e, šis planas tikrai neprieštarauja jokioms kitoms įgyvenamoms priemonėms, nes komisija veikia trimis kryptimis. Pirmiausia, siekia konsoliduoti biudžeto sumažinti biudžeto deficitą. Taip pat e, antrasis aspektas, antroji kryptis yra susijusius su struktūrinėmis reformomis ir jas būtina įgyvendyti ne todėl, kad kažkas nori jas primesti mums iš išorės, o dėl to, kad jos yra būtinos siekiant išlaikyti konkurencingumą pasaulio lygių. Ir viskai akivaizdu, kad e, verslas kūrė mūsų gerovę, verslas kūrė darbo vietas ir taip veikia rinkos ekonomika ir negalima jokiamis kitomis priemonėmis e, tos gerovės ar darbo vietų sukurti, o rinkos ekonomikoje būtina sutelkti viešojo privataus sektoriaus pastangas ir investicijas tam, kad pasiektume užsibrėžtų tikslų. Antrasis mano pastebėjimas e, susijęs su valstybių turimos galimybėmis skatinti investicijas. E, sausio 13 komunikate komisija e, kalba apie palankesnės investicijų sąlygas. Jeigu valstybės narės norėtų pasitelkti tam tikrą kapitalo dalį strateginių investicijų fondo ir plėtoti naujas investicijas, tai e, atitinkama suma nebus įskaičiuojama pagal galiojančias procedūras į uh, valstybių narių biudžeto deficito ar valstybės skolos apimtis. Bendra finansavimas taip pat nebus įskaičiuojamas į e, atitinkamas e, skolų apimtis arba nebus priskiriamas atitinkamos lėšos prie apskaičiuojant biudžeto deficitą. Tokiu būdu mes norime paskatinti valstybės narės stipriau investuoti ir, ir valstybių narių parlamentai e, kartu su e, investicijų banku ir kitų ES investicijų e, institucijų turimos priemonėmis turėtų skatinti taip pat savo ruoštų investicijas. Šis investicijų planas yra didelio masto E, skatinantis tikslingas investicijas. Ir e, mes nesiekime finansuoti bet, kokias, bet kokius projektus ir mes siekime atitinkamos investicijų gražos. Aš tačiau šis mano teiginys nereiškia, kad mes pamirštame solidarumo principo laikymosi būtinybė Europos Sąjungoje. Ir e, tai nereiškia, kad e, mes finansuosime investicijas, kurios būt, būtų finansuojamos kitais būdais. Mes siekiame e, naujų investicinių projektų, kurie būtų naudingi, kurie galėtų pasiteisinti rinkoje. Ir Europos investicijų bankas puikiai moka tokius projektus atrinkti ir Europos investicijų banko e, reitingas yra 3A. E, um, e, Todėl siekdami išlaikyti tokį aukštą finansinį reitingą Europos investicijų banko, mes kartu su kitų, su valstybių narių finansų ministrais, tame tarpe ir Vokietijos finansų ministru Šoiblė, turime dėti tinkamas pastangas ir jį remti. E, todėl turime e, priimti, prisimti atitinkamas rizikų garantijas, suteikti jam, e, bet tų 63 milijardų eurų, kurie šiaip yra numatyti. Ir todėl ES, jos institucijos, kartu su valstybės narėmis ir Europos investicijų bankų bendromis pastangomis būtent gali šį strateginį investicijų planą įgyvendinti. On the, on the Aš atsakysiu į klausimą apie dauginamąjį efektą mūsų praktinė patirtis susijusi su e, 10 e, milijardų nuo 2013 metų. Mes tikimės, kad tai paskatins 180 milijardų investicijų. Ir nežinau tikslių šių metų e, pabaigos skaičių, bet tikimės, kad dauginamasis efektas bus vienas prie 18, bent jau tai yra mm, pagrysti skaičiai. Taigi santykis 1 prie 15 yra mm, pakankamai saugi prognozė. Bet atkreipkime dėmesį, kad fondo struktūra yra lanksti ir privatiems investuotojams mm, prognozuojama. Šita garantija turėtų užtikrinti, kad bus teikiamas paskolos, taip pat užtikrinamas 3A reitingas ir tuomet su privačiais investuotojais galime tikėtis, pagristai tikėtis, kad efektas bus bent jau vienas prie penkiolikos. Antras dalykas apie projektus. Mes, Europos investicijų bankas, atrinksime projektus pagal kriterijų ar jie gali būti finansuojami bankų. Taip pat tai turi būti mm, projektai tinkami mm, ir aplink, pagal aplinkos kriterijų taip pat turi pritraukti privačių investuotojų. Tai turi būti projektai, kuriuos potencialiai investuotų valstybės narės. Aš tikiuosi, kad valstybės narės dalyvaus dviem lygmenimis. Pirma, projektų lygmenių ir antra, pasitelkdamas nacionalinės investicijų platformas. Nacionalinės vyriausybės kartu su nacionaliniais bankais gali sukurti e, tai valstybei tinkamas sistemas, taip kaip Vokietijoje gali būti, kad investicijos bus skirtos ne papildomai fondui, bet pagal nacionalinę investicijų programą dėl sanglaudos. Junkerio iniciatyva yra papildoma, paremia sanglaudos politiką. Mes galime e, suintensyvinti e, tokias konsultacijų programas kaip Jasper ir ne tik skirti naujosiams valstybės narėms, bet visoms sanglaus politikos mm, teritorijoms. Antras aspektas. Finansiniai instrumentai, šitie finansiniai instrumentai turėtų padidinti lėšų įsisavinimą, lėšų iš struktūrinių fondų. dėl warehousing vadinamosios funkcijos. Buvo minėta, kad planas greičiausiai pradės veikti tik tai šių metų rugsėjo mėnesį, bet tikimės, kad procesas prasidės anksčiau, o garantijos bus suteiktos nuo rugsėjo. Ir paskutinė pastaba. Prašyčiau Junkerio iniciatyvos, Junkerio plano, prašau nesvarstyti jo kaip izoliuoto klausimo. Ne, tai yra dalis platesnės strategijos, tai ir e, struktūrinės reformos ir vidaus rinkos integracijos dalykai, ir investicijų fondos sukūrimą apima, e, o į kurio tikslas e, kliūčių investicijoms šalinimas. Mes norime dėrybų metu bendradarbiauti su parlamentu, tarti su parlamentu dėl teisės aktų pasiūlymų. Mums rūpi įvairūs klausimai pavyzdžiui, e, garantijų kokybės klausimas, kad mes užtiktume 3A reitingą. Ir kitos įvairios sąlygos, kurias mums būtina aptarti su komisija ir parlamentu, kad nevėluodami rastume geriausią sprendimą. Dėkoju ponui Molterer. Toliau kalbės dalyviai. Ir ponas Artuo norėtų papildyti. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pa, pas, pasisveikinti su Lordu Harrisonu, kuris tikriausiai labiausiai euro o, optimistiškas Britų parlamento atstovas. E, ir tai būtent atskleidžia, kokiu mastu e, konferencijos rengiamos pagal 13 straipsnį yra uh, svarbios ir atviros, nes e, Junktinė karalystė nėra pasirašiusi fiskalinės drausmės susitarimo ir aš noriu padėkoti Lordui Harrisonui už jo europietiškus pasiūlymus. Noriu pasidalinti keliais pastebėjimais dėl stabilumo ir augimo pakto. Tarkime, e, tai, tai, tai ką pasakysiu, kalbėsiu bendrais bruožais, ir mes nepakankamai skiriame e, investicijas ir funkcionavimo aspektus. Kaip matau, daugiau dėmesio skiriama e, konkrečiam finansavimui, įmonių finansavimui, taip pat būtinybei konsoliduoti e, viešo vieš sektoriaus fondus. Tačiau man atrodo, kad netai svarbiausia tema Kalbant apie sprendimus, e, čia jau mane turėtų kontroliuoti ir komentuoti kolega Gvaltieri, kuris yra ekonomikos komiteto pirmininkas. Mes siekiame kiek įmanoma sparčiau parengti reikalingą teisinę bazę, nes mes suvokiame, kad šis, ši užduotis yra labai skubi ir mes e, suprantame, kad pasaulyje, kur viskas greitai keičiasi, priimant Europos masto sprendimus, mes kartais e, atsidurėme tam tikroje klavėtėje, veikiame iš inercijos. Aš labai tikiuosi, kad mes e, nedelsdami parengsime, e, paruošime teisinės priemonės, kurių reikia komisijai, kad tas planas kiek įmanoma greičiau pra, įsigaliotų praktiškai. Ir galiausiai norėčiau pabrėžti E, kad, kad pakalbėti apie reformas, struktūrinės reformas, kurias valstybės narės jau įgyvendino. Kad Junkerio planas būtų veiksmingas, reikalingos struktūrinės reformos. Iš tikrųjų, ma, daugelis mažų ir vidutinių įmonių e, neranda reikalingo finansavimo ir kapitalo. Ir būtina užtikrinti, kad, kad tie finansai joms būtų prieinami kiekviena valstybė turi pasirūpinti, kad jos įmonės taptų konkurencingesnės. Ir man atrodo, kad e, jeigu planas bus tinkamai gyvendinamas, mes turėsime siekti konkurencingumo, kad, kad e, skatytumėme augimą ir taip pat tokie, tokiu keliu kovotume su nedarbu. Monsieur, monsieur Ačiū ponė Artui, tęsėme pasisakymus ir keitimas nuomonėmis. Norėčiau prašyti visų, kalbant, neviršyti dviejų minučių, nes taip nusprendė e, prezidiumas. Ir išklausysime e, nacionalinių parlamento atstovų, paskui Europos parlamento narių ir e, kalbėtojai esantis čia atsakys. Taigi, pirmiausia, senatorius Gerėri iš Italijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Sutinku su kalbėtojais, kad, kad tam, kad uh, užtikrintumėme eurozonos atsigavimą ir augimą, vidutinės ir uh, ilgalaikės investicijos iš privataus ir viešojo sektoriaus į įvairias rytis yra būtinybė. Tai už, sukurtų naują augimo šaltinį, paskatintų ir pasiūlą, ir paklausą. Todėl ilgalaikių investicijų klausimas ir nėra vien laikina priemonė. Manau, kad Tai yra strategiškai svarbus e, dalykas euro, a, Europos ateičiai. Tačiau reikia, e, kad būtų tam tikros, egzistuotų tam tikros sąlygos, kad pasiūlytas naujas susitarimas būtų sėkmingas. Paminėsiu keletą iš tokių sąlygų. Visų pirma, investicijų planai turėtų būti pakankamai plataus masto, kad jų ekonominis poveikis būtų juntamas. E, Jau buvo minėta, kad tikimasi pritraukti 315 milijardų eurų ir e, krizės laikotarpiu Europą kiekvienais krizės metais negavo maždaug 350 milijardų eurų investicijų. Mums reikėtų e, pritraukti maždaug po 150 milijardų eurų investicijų per metus. E, Investicijų fondas finansinių požiūrių yra labai išmintingas, tačiau ekonominių požiūrių egzistuoja labai ne, didelė rizika, kad dabartiniu savo pavydalu jis neužtikrins pagidaujamo stimulo ekonomikai. Antra, aš visiškai sutinku, kad reikia atlikti visą kruopštų techninį darbą, tinkamai atrinkti projektus. Tačiau, kad planas būtų veiksmingas, mums reikia bendros ekonominės ir politinės strategijos. Ir būtent šios strategijos aš pasigendu. Kaip, sudegi, kaip suderinti investicijų planą su kitais planais Europos mastu? Reikia. E, sudaryti politinių ir ekonominių prioritetų sąrašą. Techninė, e, techninis kruopštus darbas parengiamasis turi būti būtina sąlyga. Kitaip augimo ir atsigavimo tempai bus labai menki. Ačiū. Gracias. Eh, eh, la prochaine orateur est eh, Madame Orua de l'Assemblée. Ačiū. Toliau ponia Orua iš Prancūzijos nacionalinės asamblėjos. Po jos atstovas iš Švedijos. Ačiū, ponė pirmininkė, noriu padėkoti už e, keitimąsi nuomonėmis dėl naujojo Europos susitarimo. Svarbu, kad atgautume investuotojų pasitikėjimą ir taip pat ir piliečių pasitikėjimą. Ir kalbant apie tai, norėčiau pratesti pono Šulco mintį. Neužtenka sutelkti dėmesį į ekonominę teritoriją, reikia nepamiršti aplinkosaugos ir visuomeninių kriterijų. Reikia, kad teikiami pasiūlymai būtų patvirtinti per pirmąją svarstymo etapą. Ir mums reikia įveikti skurdą Europoje. Tai yra didžiausia aktualija. Ir so, reikia nepamiršti ir socialinės ekonomikos poreikių. Ir man atrodo, kad iš šio požiūrio taško reikėtų pamastyti apie minimalų atlyginimą visose Europos valstybėse, kad minimalios, gara, nes minimalios garantijos tampa e, būtinybė Europoje. Dabar norėčiau kai ką pasakyti apie Junkerio planą. Atrankos kriterijai, net jeigu, mm, kaip pristatė komisijos narys, yra, e, yra aiškus, vis dėlto mm, jie mums nesuteikia pakankamo iškumo ir ne, mūsų neįtikina, kad bus pasiektas sverto poveikis. Kokios bus kontrolės sąlygos, kaip bus užtikrinta demokratiška kontrolė. E, Junkeris kalbėjo apie Europos valdysenos aspektus, tačiau reikia užtikrinti demokratišką e, priežiūra ir stebėsena. Šie klausimai nėra aiškus ir užbaigdama noriu pasakyti, kad bendro finansavimo projektų atveju nėra pakankamai aiškių nuostatų, kur, kurios konstatuotų, kad valstybėms naimis bus suteikta pakankamai teisių. Ir kaip bus su stabilumo ir augimo pakto korekcinėmis priemonės? Gal galėtumėte čia detaliau paaiškinti? Mr. Mr. Chelstrom and uh, Mr. Ali will prepare. Čiaustrumo, ponas Solė vėl dabar ruošis. Ačiū, pirmininkė. Aš e, noriu kreiptis į tuos kalbėtojus, kurie minėjo būtinybę skatinti inovacijas, nes būtent e, šioje srityje atsiveria daugiausiai galimybių skatinti ekonomiką, kurti naujas darbo vietas, turėtume naujoviškiams investuotojams sudaryti geresnės veiklos sąlygas, ypač mažoms vidutinėms įmonėms, turime peržiūrėti jų atžvilgių taikomas mokestinės nuostatas, turime pašalinti prekybos kliūtis kurios vis dar galioja siekiant patekti į atskirų valstybių narių rinkas, nes e, taip pat ir verslo steigimo sąlygos yra pakankamai sudėtingos. Mes turėtume galvoti apie naujų darbo vietų kūrimą, o ne apie senų darbo vietų išlaikymą. Ekonomikai labai žalingos būna subsidijos, siekiant išlaikyti ateities perspektyvų neturinčias darbo vietas. Turime kalbėti apie struktūrinių reformų būtinybę. Žmonės kalba apie geresnės sąlygas verslui ir mes turime skirti šiam klausimui daugiau dėmesio ir komisija Europos parlamentas čia galėtų išjudinti procesus valstybėse narėse. Ponas e, Aliai. Po daugelio metų dėl dėlsimo dabar galime matyti pono Junkerio pastangas e, įgyvendinti investicijų planą pritraukiant e, privataus kapitalo investicijas. Čia aš noriu paminėti Europos centrinio banko e, sprendimą susijusi e, su 63 milijardų eurų e, <clears throat> obligacijų paketu. Tai galėtų tapti papildoma paskata didinti gamybą ir aukti ekonomikai Europoje. Manau, kad svarbiausia šio investicijų plano dalis yra susijusi su e, finansavimo projektų skirtų realiai ekonomikai, siekiant kurti tikrą pridedamąją vertę ES socialinė rinkos ekonomikoje. Todėl reikia dėti visas pastangas siekiant e, skatinti privačias ir viešas investicijas į darbo vietų kūrimą. Taip pat turime užtikrinti, kad pasinaudojant pagrindiniais proceso principais bus galima labiausiai paskatinti <clears throat> realiąją ekonomiką. Todėl turėtume daugiau dėmesio skirti smulkiems projektams, žemiausių lygmenių įgyvendinamiems, kuriuose dalyvauja smulkus verslas. Taip pat reikia dėti visas pastangas, kad ne viena valstybė narė nebūtų palikta investicijų plano aprepties nuo šalyje. Man labai svarbu, kad įgyvenant šį planą būtų derinami visi anksčiau minėti aspektai tuoj baigsiu kalbėti. E, todėl noriu paklausti, ar yra kokie nors preliminarų skaičiavimai susiję su investicijų plano apimtimis ir jo įgyvendinimo laikotarpiu. Šie klausimai yra labai svarbus, todėl reikia aiškiai pasakyti, kaip konkrečiai šis planas bus įgyvendinamas ir kokios lėšos bus tam skiriamas. Pane Čeguzek. Ačiū, pa pirmininkė. Slovenijoje esama tam tikro politinio ekonominio stabilumo, jis buvo užtikrintas ir mes suprantame, kaip tai yra svarbu, siekiant pasinaudoti Europos finansiniais finansinėmis priemonėmis. Taip pat e, mums yra tokie dalykai kaip biudžeto drausmė. Yra e, labai svarbus. Mes pritarėme strateginių investicijų planui, tačiau turime galvoti apie bendrą Europos strategiją ir mąstyti, kur mus nuves įgyvendinamos priemonės. Manau, kad e, vienas iš didžiausių privalumų būtų suderinti, sutelkti uh, šias visas priemonės ir nukreipti jas e, bendra linkme siekiant e, vieno tikslo. Todėl reikia imtis e, ne tik politinių sprendimų, tačiau gyveninti techninės atitinkamas priemonės, kurti atitinkamas struktūras ir žiūrėti kad ne, naujai kūriamų struktūrų darbas nesidubliuotų su jau egzistuojančiomis. Taip pat e, reikia bendrabiauti su nacionaliniais plėtros bankais. Išklausiusi kalbėtų minčių, turiu pasakyti, ypač dėl projektų atrankos, kad nereikėtų taikyti mažų valstybių narių atžvilgių diskriminacinių projektų vertinimo kriterijų. Ir taip pat norėčiau pritarti pasiūlymui naujas investicinės priemonės naudoti kaip papildomas jau egzistuojančiams valstybėse narėse, siekiant e, Tokiu būdu paskatinti daugiau investicijų valstybėse narėse, taip pat neįskaičiuoti atitinkamų investicijų apimčių į biudžeto deficitą. Lietuvos atstovų žodžiu. Fizikoje mes dar prisimenam nuo mokyklos laikų yra toksai energijos tvarumo dėsnis. Atsimenat, kuris teigia, kad energija niekur nedingsta, tik pereina iš vienos formos į kitą galima teikti kad ir ekonomikoje jisai veikia tai yra pinigai turtas taip pat niekur nedingsta tik pereina iš vienos kišenės į kitą. vakar buvo paminėtas faktas kad vienas procentas pasaulio turtingųjų ir toliau savo kišenėse didina savo turtą ir turi daugiau beveik kaip pusę viso pasaulio turto. taigi pono junckerso lapkričio pabaigoje pristatytas investicijų planas tai yra penkis milijardus eurų paimti iš europos investicijos banko šešiolika milijardų iš europos biudžeto ir su tuo dvidešimt vienu milijardu litų pritraukti trys šimtai milijardų privačių investicijų išties yra labai įdomus ir mes jam iš esmės pritarėme ypač jei nuo to padidės europos sąjungos lėšos bet čia žinoma prisiminkime galilėjo planą tačiau pirma jis neturėtų trukdyti pagrindiniams europos sąjungos e, biudžeto tikslams jis neturi mažinti horizonto du tūkstančiai dvidešimt europos jungčių priemonių plano cef bendro europoje intereso projektų finansavimo. ir antra panaudojimas turi būti tikslingas o ne atskiroms interesų grupėms ypač prisimenant tai kad ir vienas procentas turtingųjų laukia šių lėšų bet jų laukia ir likę 99 procentai. Kaip Jūs galvojat, kokia yra prognozija, kaip tos lėšos persiskirtis? Ačiū. Kiitoksia edustaja. Ja seuraavaksi madame. Ačiū. Toliau ponė Keller, o po to ponas Softhauser ir po to e, bus pateikti atsakymai. Gerbiami e, pirmininkai, aš, aš esu iš Paryžėje dirbančio senato bet esu kilusi iš Strasbūro, ten, kur yra Europos parlamento buveinė. Ir um, džiaugiuosi galimybę kalbėti Europos parlamento Bruselio uh, plenarinių posėdžių salėje. Uh, Kalbame apie Junkerio planą e, pritraukti viešojo ir privataus sektorių investicijų. E, daugelis kolegų minėjo, kad tai bus naudinga, ypač darbo vietų kūrimui. Aš norėčiau pridurti, kad tai suteiks vilties Europos jaunimui. Tačiau reikia dar patikslinti kai kuriuos klausimus. E, tas daug dauginamasis poveikis dar turės būti įrodytas. Vienas prie penkiolikos santykis turėtų būti įrodytas ir kreipiuosi į AIB atstovą. Vienas dalykas panaudoti banko lėšas ir e, skirstyti kreditus ir tikėtis e, daug, dauginamojo poveikio. Kitas dalykas yra įgyvendinti projektus ir tikėtis tokio bendri, dauginamojo poveikio. Uh, Nežinau, kaip tas finansavimas bus e, praktiškai įgyvendinamas, jeigu valstybės narės teiks finansus. E, buvo minėta, kad tie, tos lėšos nebus įskaičiuotos, skaičiuojant šalies deficitą. Kaip tai atrodys praktiškai? Toliau, novatoriški projektai, kurių atveju tas dauginamasis poveikis bus mažesnis. Pavyzdžiui, mokslinių tyrimų institucijos ar universitetai bus to, tos institucijos, kurios galės dalyvauti ir uh, kaip, kokie bus kriterijų atrank, projektų atrankos kriterijai, kaip vyks atranka, kokį vaidmenį vaidins valstybės narės, e, kaip, e, kaip bus sukurta Europos strateginių investicijų fondo valdymo struktūra. Ir turiu klausimą poniai Ferreirai dėl rizikos analizės, ypač šalise, kurios nukentėjo nuo krizės. Ir jų, jų atveju rizikos veiksnys bus didesnis, bet jiems taip pat reikia to daugiklio poveikio. Ponas Schaffhauser. Šiek kolegė. Mėly kolegos, dėja, manau, kad ši investicijų ir ekonomikos skatinimo programa nesuveiks. Yra daug priežasčių, jeigu būtume norėję įveikti nuosmukį ir euro krizę, būtų reikėję investuoti į e, tas šalis, e, kurios patiria didžiausių struktūrinių problemų. Nes tokios investicijos yra labai svarbios, nes priešingų atveju mes tik dar labiau sustiprinsime ekonomikos nuosmukį, darbo vietų e, dingimą ir kitus neigiamus aspektus, dėl ko nukentėtų eurozona. Taigi, minėtoms investicijoms mums reikėtų ne tų uh, ne, tokių finansinių lėšų, kurios dabar yra siūlomas pasitelkiant sverto principą, tačiau realių finansinių lėšų tam, kad būtų galima investuoti į tikrai rentabilius projektus, o ne spausdinti netikrus pinigus. Ir būtent e, atitinkamame lygyje jūs jokių pasiūlymų neteikiate ir tai yra labai apgailėtina, nes tikrai neįsivaizduoju, kaip užtikrinsite tą sverto principą, neinvestuodami dideliu mastu į, didelį, e, <clears throat> į didelės e, struktūrinį biudžeto deficitą turinčias šalis. Problema nėra susijusi su pasitikėjimu, problema susijusi ne su reglamentavimu, problema yra susijusi <clears throat> su investicijomis į struktūrinio deficito šalis ir jūs tų investicijų neskatinate. Ačiū. Dabar leisime atsakyti pirmiausiai ponui Molteriui, kuris turi išvykti po kelių minučių, po to komisijos nariu Moskovičiu ir po to kitiems. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, dėl apimčių. Kartu su komisija mes valstybių narių paklausėme dėl investicijų potencialo ir esame parengę tą garsųjį projektų sąrašą, kuriame parašyta suma 1,3 milijardai. tiksliau trilijonai. E, o per pusmosius penkerius metus galima būtų gyvendinti 500 milijardų apimties investicinius projektus. Tai yra tik dalis visų investicijų, nes mes tęsime savo įprastą e, investicinę veiklą Europos investicijų banke, o čia mes kalbame apie papildomus investicinius projektus ir be to viešasis sektorius ir toliau bus tas sektorius, iš kurio bus didžiai dalimi skatinamos investicijos Europoje ateityje. Taip pat prašyčiau jūsų aiškiai atskirti tokius sektorius kaip transportas, infrastruktūra, energijos taupimas, e, energetinė socialinė infrastruktūra nuo atskirų, sek, e, atskirų projektų, nes sektorio atranka ir projekto atranka yra du skirtingi dalykai. Ir aš manau, kad privatus investuotojai prisijungs prie e, šių projektų finansavimo, jeigu jie bus atrenkami uh, E, profesionalų, nes tie projektai turi būti techniniu požiūriu nepriekaištingi. Ir tai man yra esminės svarbos klausimas. Trečias aspektas. Mes turime tos tris ramščius, į kuriuos būtina atsižvelgti. Pirmasis yra susijęs su smulkiuoju verslu ir jis apriepia e, verslo steigimą, e, naujovių skatinimą, e, bendrasis įmas kapitalo pritraukimą. Antras e, ramstis susijęs su pačiomis naujovėmis, ten mes galime prisiimti didesnę finansinę ir investicinę riziką, skatindami daugiau naujovių, o infrastruktūra susijusi taip pat ir su e, informacijos ryšių technologijomis, socialinė infrastruktūra, taip pat reikia nepamiršti ir <clears throat> to konsultacijų mazgo e, pasitelkiant e, atitinkamas papildomas priemonės, pavyzdžiui, Jaspers programą, nes ypač vertinant finansinės priemonės mes pastebime didžiulį tokių priemonių poreikį kai kuriuose valstybėse narise. Kalbant apie dauginamąjį poveikį, mes remiamės konservatyviomis prognozėmis, žvelgdami į savo patirtį esame pasirengę viską apsvarstyti išsameu, viskas didelė dalimi priklausys ir aš kalbu labai aiškiai pirmiausiai nuo patvirtimų teisės aktų bei nuo projektų, rengiamų projektų kokybės, nes būtent nuo kokybės priklausys galimybė pasitelkti ir pritraukti daugiau investuotojų. Būtent šiame kontekste mes vertiname tą dauginamą į poveikį. Europos investicijų banko dalyvavimas e, finansuojant regioninius projektus metus. Dabar Europos investicijų bankas daugiausiai savo veiklos įgyvenina Ispaniją, Italiją, Prancūziją, Lenkiją ir Vokietijoje. Mes aktyviai veikiame ir jūsų minėtose e, šalyse, taigi aktyviai dalyvaujame ir e, tose šalyse veikiame, e, kurioms teikiama programinė parama. mūsų strategija taip pat turėtų ir bus atsižvelgiama į kapitalo rinkos iniciatyvas, tai yra visa apriepiančios strategijos sudėdamoji dalis, siekdami pritraukti kapitalo rinkas į Europą, mes kartu e, e, didinsime Junkerio programos patrauklumą. Mėly kolegos Europos nacionalinių parlamentų nariai, kaip minėjau, Europos investicijų bankas yra pasirengęs atlikti savo funkcijas. Mums reikia labai aiškaus teisinio, e, administracinio, reglamentinio pagrindu ir reikia patikimų partnerių tiek e, iš viešojo ir privataus tiek iš privataus sektoriaus ir mums būtina užtikrinti tinkamiausių projektų atranką ir įgyvendinimą. Ačiū. Žodis komisijos nariai, ponai Moskovici. Ponas Molterer, banko vicepirmininkas, iš esmės atsakė į klausimus, kurie buvo užduoti. Aš pabandysiu apibendrinti viską. Kodėl mes E, kalbame apie tai, kad investicijų stinga. Mes tai puikiai žinome, tačiau e, bankas, banko atstovai teigia, kad Junkerio planas e, yra tinkamas ir gali būti įgyvendinamas. Norėčiau e, atsakydamas pasakyti, kad mes rengėme investicijų planą draugę su EIB ir atsižvelgėme į viešųjų finansų padėtį ES ir valstybėse narėse. Ir aš taip pat noriu pasakyti, kad esu įsitikinęs kad tas planas yra realistiškas, įgyvendinamas. Ir taip pat norėčiau pridurti porą dalykų. Visų pirma, manau, kad, bank, kad fondas sukurs e, daugiklio poveikį. Ir manau, kad patirtis, kuri yra jau sukaupta Europos investicijų bankė, tikrai turėtų mus įtikinti ir nuraminti. Ir manau, kad tai turėtų, būti, tai turėtų įtikinti ir Europos parlamentą ir nacionalinių parlamentų narius. Investiciniai poreikiai Europoje yra daug didesni nei 315 milijardų eurų dydžio Tačiau mes kalbame apie ilgalaikį laikotarpį. Per kitus šešis mėnesius mes sieksime tą fondą sukurti ir užtikrinti jo gyvendinimą. Aš tikiuosi ir tikiu, kad mums tai pavyks. Ir jeigu mums pavyks, kaip aš manau ir kaip kuo tikiu, kaip sakė komisijos pirmininkas Junkeris, mes turėsime galimybę tą planą vėliau pratesti. Ir Aš tikiuosi, kad e, bus pritraukta papildomai 100 milijardų eurų, na, galbūt per dešimties metų laikotarpį. Ir tas planas bus pirmasis mums būtinas etapas. Dėl e, projekto atrankos, aš užsirašiau šį klausimą, atrankos procesas bus skaidrus, e, į projektus atrinks darbo grupė, mes sieksime atrinkti naudingus, įgyvendinamus projektus. Ir pirmasis dalykas, ką rengiamės daryti, tai visų pirma, užsitikrinsime, kad tai būtų tikslinės investicijos sektoriuose, kuriuos aš minėjau. Dar ši, šie planai bus tikslinami. E, daugelis iškalbėjusiųjų taip pat sakėte, kad e, reikia ne tik užtikrinti pelną, bet atsižvelgti ir į tai, kokios šalis išgyvena sudėtingiausią situaciją. Tai susijęs su keliais dalykais. Lankstumo nuostatas, kurias pasitvirtino e, Europos komisija ir e, korekcinių priemonių taikymo pagal stabilumo ir augimo paktą. Man atrodo, kad čia prieštaravimo nėra, nes jeigu gyveninsime investicijų planą, jeigu jis bus visiškai e, atsietas nuo e, stabilumo ir augimo pakto, nebebus reikalingų drausminančių priemonių. O šalims, kurioms taik, taikomos korekcinės priemonės, priemonės, tai bus paskata siekti tikslų. Tai tinkama struktūra, tačiau galite nebejoti ir tuo, kad bus būtina toliau e, siekti ekonomikos e, modernizavimo, panaudojant struktūrinių fondų lėšas. Ir būtent tuo pagrindu bus atlikti tik tinkami ir įgyventinami projektai. Būtų absurdiška, jeigu fondo lėšos visų pirma būtų skirtos tik tai prastos ekonomikos valstybėms, bet net žiūrint į tai, kad projektai nebus atrenkami pagal politinius kriterijus, atrankos procesas turėtų būti tinkamas. Dėl poveikio užimtumui e, fondo lėšos turėtų paskatinti augimą bei darbo vietų kūrimą Europoje. E, yra kai kurių vertinimų, e, kurie yra optimistiški. Tuos vertinimus aš vertinu atsargiai Taip pat noriu pasakyti, kad komisija ir EIB dirbs drauge, nuolatos stebėdamos to plano įgyvendinimą, nes mes norime įveikti investicijos stygių, užtikrinti augimą. Negalime įsivaizduoti, kad ilgos trukmės laikotarpio Europoje augimas bus tik tai vieno procento. Taip pat nebegalima toleruoti, susitaikyti su dabartiniu nedarbo lygiu jeigu to plano neįgyvendinsime, ateities nebus. Kas yra investicijų planas? Investicijų planas tai yra lažybos su ateitimi. Ir aš tikiuosi, kad mes skirsime reikalingas priemonės jo įgyvendinimui. Merci, monsieur le président. Nous sommes. Ačiū, pana pirmininkė. Europos parlamente Mes e, šiuo metu svarstome pasiūlymą dėl teisės aktą, kur, kuris taptų teisiniu pagrindu, nu, pradedant įgyveninti Junkerio planą. Todėl ši diskusija yra labai naudinga, siekiant išklausyti jūsų pastabų, klausimų, minčių ir tikrai į jas atsižvelgsime labai dideliu mastu. Norėčiau patikslinti kad e, sudėdamoji šio plano dalis yra tinkamos garantijos, dėl kurių turės balsuoti Europos parlamentas ir <clears throat> šios garantijos susijusios su būtinybė pritraukti atitinkamų lėšų į strateginių investicijų fondą tam, kad būtų galima finansuoti 2014-2020 metų daugiametės finansinės programos e, programas, e, siekiant, e, kad tas <clears throat> dauginamasis poveikis siektų 150 kartų. Tokiu būdu užtikrinsime tam tikrą investicinį klimatą ir e, pasitikėjimą. Sustiprinsime tarp investuotojų. Todėl, e, o tam reikia, kad e, Europos komisija turėtų lėšų apmokėti iš ankstesnių metų susikaupusios neapmokėtas sąskaitas, o tam būtina, kad valstybės narės tas lėšas pervestų. Todėl reikės visiems uh, sutelkti pastangas tam, kad Europos strateginio investicinio uh, fondas uh, ir jo lėšomis galėtų būti investuojama taip pat į mokslinius tyrimus ir plėtrą, tam, kad galėtų veikti kai kurios laboratorijos, kurios šiuo metu patiria tinkamų sunkumų. Taip pat reikės ieškoti būdų ir priemonių, kad rastume lėšų padėti ekonomiškai silpnesnėms valstybėms narėms tam, kad jos galėtų pasivyti ekonomiškai stipresnės ir todėl jų ekonomiką ir darbo rinką reikia skatinti dar labiau. Ačiū, ponas e, Donelis iš Airijos dabar kalbės. Ačiū pirmininkė, šiandien ir vakar daug kalbėjome apie ekonomikos augimą, darbo vietų kūrimą. Tai yra sveikintini dalykai, svarstėme strateginių, strateginių investicijų fondą ir priekybinės priemonės. E, Europos centrinis bankas ir investicijų bankas derins veiksmus tarpusavėje, siekdami tinkamai nukreipti investicijas, siekiant e, atgaivinti ekonomiką, sukurti darbo vietas. Tačiau e, dabar siūlomos pasprekybinės priemonės tik tai dar labiau praturtins turtinguosius ir nuskurdins vargingiau gyvenčius asmenys, taip pat um, stambios įmonės koncernai iš uh, šio plano turės daugiau naudos nei smulkus verslas. Nauda, pelnas iš uh, investicinių projektų tikrai nepasieks paprastų žmonių kyla klausimas, ar galėtume šiomis priemonėmis pasinaudoti kad e, sukurtume daugiau naujų darbo vietų trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu, paskatinti ekonomikos augimą ir užtikrinti, kad šių priemonių atnešama nauda būtų juntama ne tik e, turtingiausių visuomenės narių, tačiau taip pat ir <clears throat> visų gyventojų. Galbūt galėtume pagalvoti apie papildomą mokesčių įvedimą, nes dabar siūlomi veiksmai ir investicijos tik tai padidintų privataus sektoriaus pelną, todėl būtų galima pasvarstyti apie galimybę tą privatų iš sektorių po to papildomai apmokestinti. ponas Girkinit. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes labai sveikiname e, investicijų planą, nors ir e, mums kila klausimų, kodėl valstybėms narėms nebuvo suteikta galimybė pačioms investuoti pagal šešių dokumentų susitarimą. Buvo daug pasakyta dėl daugiklio poveikio, dėl e, projekto atrankos. Aš turiu štai kokį klausimą. E, bendrą kryptį šio investicijų plano. Ponos Moskovicis šiek tiek daugiau pasakė apie tikslinės sritis, atsinaujinantis energijos šaltiniai, perdirbimo pramonė. Tačiau man susidaro įspūdis, kad e, praktiškai tie tikslai yra viskas ir visur. Ir reikėtų tiksliau apibriežti tinkamumo kriterijus. Žinoma, svarbiausias tikslas yra užimtumo kūrimas. Uh, ir tai bus atrankos esmė. Ir e, par, par, atrinkti projektai turėtų užtikrinti darbo vietų kūrimą iš karto ir vidutinės trukmės laikotarpiu. Kita svarbi sritis tai aplinkosauga, atsižvelgiant į Paryžiuje vyksiančią konferenciją, taip pat e, energijos stygių visos Europos problemą. Uh, ir tikiuosi, kad bus atliktas darbas ir tos sritis bus patikslintos. Turiu klausimą dėl to naujojo susitarimo, kuris buvo minėtas. Reikia ne tik investicijų, bet ir reikia parengti finansinį reglamentą, atskirti, skirti dėmesio bankams, nepamiršti ir socialinės sanglaudos. būtina pakeisti bankininkystės sistemą, kad, galėtų, kad bankai galėtų tinkamai investuoti į realią ekonomiką ir taip užtikrinti so, socialinę sanglaudą. Jei nebus e, sa, socialinės sanglaudos, vartotojai net, netgaus pasitikėjimo ekonomiką ir ekonomika nefunkcionuos. Mes bijame. Next, uh, Mr. Ačiū. Toliau ponas Vestlund, po jo ponas Galacerski iš Lenkijos. Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Manau, kad būtinai šito investicijų plano reikia. Yra numatyta jo nagrinėjimo procedūra, ji vyks Švedijos parlamente. Bus būtinas viso parlamento pritarimas. Mes reiškiame atsargų optimizmą. Nesakau, kad e, nėra klaustukų dėl šio plano. Teks atsakyti į tuos klausimus. Pavyzdžiui, iš kokių lėšų bus finansuojami, finansuojami projektai. Kol kas vengiama pernelyg apie tai kalbėti, juk kažkam teks sumokėti už visą tai. Ir tai kelia man būkštavimų. Juk ne Europos parlamentas apmokės tuos projektus. Europos parlamentas tam lėšų neturi. Vadinasi, valstybių biudžetuose teks lėšas perskirstyti. Turime užduoti Jums klausimą, ar Jūs išklausysite nacionalinių parlamentų nuomonę, ar klausysitės tik Europos parlamento? Ir kada Jūs išklausysite nacionalinių parlamentų nuomonę? eina kalba ne tik apie formalų kalbėjimąsi. Jūs turite įsiklausyti į mūsų nuomonę. ES ne federalinės sąrangos valstybė. Tai yra 28 valstybių bendradarbiavimo pagrįsta sąjunga. Toliau ponas Galasinski, Lenkijos atstovas. Ačiū, pana pirmininkė, norėjau e, pono Artvy idėją šiek tiek išsameu pasvarstyti. Jis kalbėjo apie e, galimybę Euros, Europos Sąjungą padalinti į dvi dalis į eurozoną ir ne eurozoną ir eurozonoje sukurti praktiškai vyriausybę kvazi. Ir na, ta kvazi vyriausybė galėtų būti Europos komisija. Noriu paklausti pirmininko, ar turėtume įsteigti tada dar atskirą Europos komisiją eurozonai ir jeigu taip atsitiktų, tai ką, kokias funkcijos liktų įprastai Europos komisijai dėl ES padalymo euro ir ne eurozoną, taip pat galbūt reikėtų ir atskiro parlamento eurozonai. O kaip tada turėtų elgtis Danija, Švedija, Junktinė karalystė, kurios nepriklauso eurozonai. Čia žinau, ar tas pasiūlymas tikrai yra tinkamas, Lenkija jam nepritarė. E, nes manau, kad tokio pasiūlymo įgyvendinimas būtų naudingas tik euroskeptikams, kurie nori sugriauti Europos Sąjungą, nes būtent e, toks pasiūlymas e, yra tiesiausias kelias į šį tikslą. Ačiū ponai Galazinskui. Dabar žodis ponai Jungui ir ruošiasi ponas Saplon. Ačiū ponė pirmininkė. koment... norėčiau pasidžiaugti pirmąją diskusijų dalimi dėl Junkerio plano. Man e, jos įdomios, tačiau žvelgiu paradoksą. Viena vertus, mes įgyvendiname griežtų taupimo priemonių planą, bent jau Prancūzijoje, ir to plano e, poveikis sulėtėjusios sumažėjusios viešojo sektoriaus investicijos, ypač vietos lygmenių. E, Ir sakyčiau, kad mes einame tuo keliu. O jūs sakote, kad norite, laukiate valstybių narių įnašų į Europos strateginių investicijų fondą šal, į tą 315 milijardų projektą. Tačiau aš pats savo mąstydamas klausiu savęs, kur mes rasime tuos pinigus. Nesiskolinsime juk iš ECB. Tai taip pat būtų paradoksalu. Taigi noriu paklausti, ką jūs turite omeny? Žinoma, jūs tikitės iš valstybių narių atsakymų, bet iš, išdėstę tokį pasiūlymą, kokią logiką jūs rėmėtės, kaip, kaip jūs manote, kur valstybės narės ras lėšų, ar kiekvienas turėtų, kaip jos galėtų įnešti savo indėlį. Aš norėčiau pritarti Žon Artui išsakytoms mintims dėl Europos valdysenos, dėl to, kad būtina užtikrinti tinkamą valdymą, taip pat mm, paskirti atsakingą už Europos išdą ministrą. Tačiau mes dar esame toli nuo tokio etapo. Apie tai dar tik kalbame kadangi esame čia susirinkę pagal 13 straipsnį, noriu paklausti, e, ką toliau darysime, kad įgyvendintume tą 13 straipsnį. Vakar išgirdome tik tai Vokietijos delegacijos pasiūlymus. Ponas Araza pateikė keletą minčių, kaip konkrečiai e, pasiekti 13 straipsnio įgyvendinimo. Man atrodo, kad mes turime daugiau apie tai pakalbėti ir, išeiti, iš, iš, ir išeidami čia turėtume turėti konkrečią viziją, kaip tai bus įgyvendinama. Ačiū, ponė Jong. Toliau ponas Tikau iš Portugalijos, o paskui Gabriela Kretų iš Rumunijos. Ponas Sar. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai, Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų nariai. Menkos investicijos iš privataus ir viešojo sektoriaus neužtikrino ekonomikos augimo Ir kalbant apie investicijų didinimą, mums būtina pasiekti augimo. Portugalijoje e, vykdyta griežto taupimo politika, kurią primėtė Trojka, e, reiškia, kad e, investicijos šioje šalyje pastaraisiais metais buvo menkiausios per 25 metus. Taip pat e, palūkanos auga, o viešojo sektoriaus investicijos mažėja. Ir visiškai nukrito pas, paklausa šalies viduje. Taupimo politika taip pat e, didžiausias dėmesys biudžeto situacijai reiškia, kad investicijos visiškai nukritė pastaruoju metu. E, augimas yra labai menkas, didelių vilčių dėl ateities neturime. Trojka savo paskutinius sprendimus patvirtino 2014-aisiais ir Portugalija įsipareigojo e, toliau dėkti visas šias priemonės pagal biudžeto sutartį. Mes čia esame susirinkę pagal 13-ąją 13 tos sutarties straipsnį, tačiau e, iškyla neįveikiamos kliūtis mums iškeltų tikslų gyvendinimui. Portugalijai grėsia ekonomikos stagnacija, išaugęs nedarbo lygis ir tolesnis nuskurdimas. Būtent todėl, ponios ir ponai, turime iš naujo persiderėti dėl tos sutarties ir parengti paramos programą šaliai, kuri nukentėjo nuo to pakto ir sukurti tikrą ekonomikos ir pinigų sąjungą ir užtikrinti augimą ir darbo vietų kūrimą mano šalyje. Thank you very much. Ačiū. Toliau kalbės ponė Kretų. Ir po to ruošis kalbėti ponė Helma Nepenos. Dėkoju gerbiami organizatoriai ir pranešėjai. Šiandien išgirdome nemažai juodo humoro pavyzdžių ir taip pat netikėto atvirumo akimirkų. Mums įvairūs pranešėjai tvirtina, kad mes gyvename rinkos sąlygomis, ekonomikos sąlygomis. Mes čia susirinkę parlamentarai atstovaujame Europos piliečiams. O jų pažiūros senamadiškus, jie vis dar mano, kad gyvena visuomenėje, kur uh, Būstas, švietimas, e, parama piliečių bendruomenėms yra tinkamos temos, kuriamis tinkama diskutuoti. Rinkos ekonomika tuos piliečius gazdina. Jiems sunku suvokti, kaip gyventi rinkos ekonomikos sąlygomis. Ir daugeliu iš mūsų tas pats galioja juodai humorą galima pasitelkti, kalbant apie šitą naują Europos kontraktą. Gerbiami bičiuliai, Rooseveltas paskelbdamas savo programą pasakė štai kaip. Šita politika skirta vyrams ir moterims, e, kurius, kurios mūsų politika užmiršo. Jiems reikia galimybių, lygių galimybių dalyvauti, dalyjantis mūsų visų gerovę. Aš pasižadu e, sukurti naują sutartį, naują kontraktą su tai žmonėmis. Citatos pabaiga. E, gerbiami bičiuliai, istorija kartojasi. Pirmiausiai vyksta tragedija, po to farsas. Aš būkštauju, kad taip ir įvyks. Ir Panašu, kad mes čia įsipareigojame sudaryti kontraktą, bet kontraktą su Europos rinkomis. Mrs. Helma Lepenos. Toliau ponė Helmer Lepenos. O po to kalbės Vokietijos atstovas Markov. Pirmininkė, teigiamai vertiname strateginio investicijų fondo mintį. Tačiau e, Niderlanduose kyla ir nemažai klausimų su jo veikla susijusių. Nes siūloma ieškoti naujų inovacinių projektų, o ne jau nusistovėjusių projektų. O vertinant sumas, kalba eina apie 350 milijardų, kurių mes neturime. Dauguma kolegų taip pat negali pasakyti, iš kur tos pinigus paimsime. Ir po to kyla klausimas, kaip juos paskirstysime. Ir jeigu neturėsime iškių taisyklių, taip pat ir priežiūros bei projektų įgyvendinimo e, kontrolės, tai labai daug klaustukų lieka, nepaisant to, kad teigiamai vertiname šį projektą. Kalba eina apie daug pinigų. Ir mes kalbame apie būtinybę investuoti, tačiau Europoje esame pasiekę susitarimų dėl reformų, dėl biudžeto drausmės, tačiau tie susitarimai ir toliau lieka tik ant popieriaus. Taigi pritarėme investavimo būtinybės idėjai, tačiau e, privalome pasiekti, kad būtų laikomasi ir būtų įgyvendinama, įgyvendinami tinkami susitarimai dėl biudžeto drausmės. Ačiū. Dabar kalbės ponas Helmutas Markovas iš Vokietijos, Kimo Sasi iš Suomijos gali pradėti ruoštis. Ačiū komisijos nariai. Viešo sektoriaus investicijų apimtis per, per pastarosius metus dramatiškai sumažėjo, nesvarbu dėl kokių priežasčių. Dabar komisija e, galvoja, kad pakeistas investicijas viešojo sektoriaus privačiomis investicijomis. Ar nemanote, kad jeigu privatus verslininkai iš atitinkamų projektų gautų pelno, dabar jau jų nefinansuotų? Ar tai reiškia, kad e, tam, kad privatus sektorius galėtų sudirbti pelno, reikėtų jam perleisti visuotinės svarbos teikimo paslaugas, pavyzdžiui. E, siūloma įsteigti tinkamą instituciją, kurioje dirbtų šeši ekonomikos finansų ekspertai. Čia tai reiškia, kad bus investuojama daugiau į stipresnės ekonomikos šalis, o mažiau į tas šalis, kuriuose e, ekonominė ir politinė aplinka nėra tokia stipri. Kitas klausimas, kodėl valstybė norėjo norėtų, turėtų norėti mokėti papildomas lėšas į šį fondą, neturėdama jokios galimybės įtakoti tų lėšų panaudojimą, turint omenyje, kad jos bus panaudojamos remiantis tik ekonominiais kriterijais. Ačiū dabar Kimo Sasi iš Suomijos ir ruošiasi Jorgen Andersson iš Švedijos. Investments in Europe, indeed. However, investment... Sutinku, kad Europai reikia investicijų, tačiau jos turėtų būti našios, o tam reikia paklausos. Ir turime išlaikyti mūsų pasaulinį konkurencingumą. Junkerio planas yra papildoma priemonė ir turiu prispažinti, mane kankina abejonės. palūkanų šiuo metu yra pusė procento, taigi tai nekliūtis. O e, Europos centrinis bankas taiko kiekybinės priemonės e, ir manyčiau, kad tų priemonių rinkoje turėtų pakakti. Manau, kad turime savo arsenale visas priemonės, kuriomis galima padidinti investicijų ir užimtumo. Ir šitą papildomą priemonę gali sukurti burbulą, prikulti problemų Europai. Be to, matome, kad politiniai tikslai Europoje susikerta ir yra kardinaliai priešingi. Imkime vieną pavyzdį – smulkus verslas. E, paskolų pakanka įmonėms, tačiau problema yra didelė kaina. Kodėl mažoms įmonėms ta kaina tokia didelė? Todėl, kad bankų reglamentavimas yra toks – Taigi, viena ranka mes didiname kainas ir privačias investicijas, bet kita ranka daro priešingą dalyką. Nepamirškime, kad ES ir valstybės narės nenori prisimti rizikos tų įmonių atžvilgių ir bankai priversti tą riziką prisimti. Stabilumo ir augimo paktas numato, kad palūkanas turėtų būti 6 procentai. Šitas pasiūlytas paketas yra neblogas, tačiau turime atsiminti, kad e, turime užkirsti kelią Graikijos variantui. O geriausias augimo receptas būtų dereguliavimas. Ačiū. Toliau ponas Anderson. Ačiū pirmininkė. Nepaisant to, kad vykdome išsame mm, pinigų politiką, investicijų vis tiek trūksta. Ir šiame kontekste reikia pasidžiaugti šio, šią komisijos iniciatyvą. Tai bent jau simbolinis žingsnis kurio mums reikia. Turime atkurti pasitikėjimą ateitimi tarp Europos piliečių. Nemažai pranešėjų kalbėjo apie svarbą privačių investicijų, svarbą verslumo, kad ekonomika vėl įsibėgėtų. Taip pat minėta, kad reikia mažinti biurokratinių kliūčių. privačiajame sektorėje investicijų trūksta. Štai čia ir reikia dirbti stiprinant bendrą rinką. Ir nerima kelia didėjantis protekcionizmas. Daugiau verslo galimybių atsivertų einant kitų keliu, tai yra užtikrina daugiau atvirumo, daugiau prekybos, o iš to atsirastų daugiau gerovės visiems piliečiams. Todėl Europos parlamentui, komisijai ir nacionaliniams parlamentas patarčiau štai ką. Labai svarbu neleisti protekcionizmui vėl įsigalėti. Mes turime atvirkščiai siekti užsienio investicijų. Ponas Anderson, paskutinis kalbėtojų sąraše, dabar suteiksiu žodį e, pirmiausia ponui Moskovici, kad atsakytų į klausimus, o po to ponui Artui baigiamosiams pastaboms ir atsakymams į klausimus. Pirmiausia, Moskovici. Euh, Jūsų klausimai aiškiai parodė, kaip jums rūpi tiek Europos parlamente, tiek nacionalinėse parlamente šis investicijų planas. Taip pat jūs išreiškite tam tikrus susirūpinimus, paminėjote klausimus, kurie jums yra svarbus, tačiau mes norime ir siekime, kad tas planas kuo greičiau taptų tikrovę ir dedame tam visas reikiamas pastangas, tačiau mums labiausiai dar labiau rūpi ne ta investuojama energija, tačiau plano atnešami rezultatai. Taigi dabar noriu apibendrinti diskusiją ir padaryti tam tikras išvadas, kalbant apie e, tikslingai atrenkamus projektus. Dar kartą noriu pasakyti, kad mums rūpi finansuoti ne tuos projektus, kurie ir taip rastų atitinkamą finansavimą e, ir nefinansuoti apskritai bet kokių projektų, kuriuos galima finansuoti. Mes norime investuoti į energijos taupimą, atsinaujinančius energijos šaltinius, energetiką, transportą, švietimą, mokslinius tyrimus, plėtrą. Ir e, žinoma, mes tenksimės atsižvelgti į skirų valstybių narių ypatumus atrinkdami projektus. Kitas klausimas, kuris dažnai kartojasi, buvo susijęs su tuo, kaip bus užtikrinama pusiausvyrą tarp stabilumo augimo pakto nuostatų, taisyklių ir investicijų poreikio. Šios taisyklės buvo patvirtintos neseniai stabilumo ir augimo pakto ir dabar mes jų nenorime keisti. Ir todėl manau, kad visiems būtina užtikrinti biudžeto drausmę. Tačiau šios taisyklės taip pat gali būti taikomos um, tam tikrą prasme lankščiai. Norime tomis galimybės pasinaudoti, apie tai kalbama mūsų komunikate. Ir um, ten parašyta, kad uh, galima pasitelkti, pasitelkti atitinkamas e, stabilumo augimo pakto nuostatų interpretacijos, kurios būtų naudingos e, užimtumui ir ekonomikai. Ir e, pirmiausiai mes ketiname, atsižvelgdami į skirtingas valstybių narių situacijas, neįskaičiuoti šių investicijų apimčių į biudžeto deficitą. E patvirtinus dviejų ir šešių teisės aktų e, rinkinius, žinote, kad Europos parlamento, nacionalinių parlamentų vaidmuo tampa daug svarbesnis ir Europos parlamentas, savame suprantama, yra reguliariai informuojamas apie vykstančius teisėkuros procesus su juo reguliariai konsultuojamasi ir įgyvendinant ES prisimtus įsipareigojimus. Uh, yra keičiamasi nuomonėmis, pavyzdžiui, apie padėtį vienoje ar kitoje valstybėje narėje. Ir e, komisijos atstovai labai dažnai atvyksta Europos parlamentą ir tikrai labai svarbu komisijai palaikyti nuolatinius ryšius su nacionaliniais parlamentais ir visi komisijos nariai, kurie lankosi Mm, valstybėse narėse vyksta susitikti su tų šalių parlamentų skirtingų frakcijų atstovais. Pavyzdžiui, jeigu aš vykstu į Vokietiją, tai susitinku su skirtingomis Bundestago frakcijomis. Tai komisijai labai svarbus tiek e, Europos, tiek nacionalinių parlamentų vaidmo. E, pabaigai dėl to naujojo susitarimo. Iš tikrųjų mes neketiname šio investicijų plano paversti tuo naujojo susitarimu, kuris galėtų būti panašus į tą, kuris buvo pasiektas JAV. Europa šiuo metu patekusi į ekonomikos finansų krizę ir e, puikiai žinote, kad svarbiausia problema yra išgelbėti euro zoną, e, užtikrinti stacijos stabilumą ir visi mūsų veiksmai e, ankstesni buvo nukreipti šią linkme. Kalbant apie Europos nacijų stabilumo mechanizmą, bankų sąjungą, e, programinės paramos šalis, Visos šios priemonės e, buvo pasinaudotos tam, kad užtikrintume finansų bankų sistemos stabilumą. Dabar situacija pasikeitė ir e, jau mes turime pasiekę ekonomikos saugimą, tačiau jis yra nepakankamas, negalima jo pasitenkinti, negalime sustoti. Europa turi uh, parodyti, kad gali siekti rezultatų ir būtent dėl šios priežasties Europos ekonomikos dinamiškumas yra būtinas, reikia ją pagyvinti, todėl reikia pasitelkti ir tam reikiamas priemonės, tam reikia įgyvendinti ir vykdyti atitinkamai pritaikytą finansų ir biudžeto politiką, reikia ir toliau tęsti struktūrinės reformas, toliau stiprinti vidaus rinkas, siekiant kurti bendrą rinką ir mums reikia tinkamai pritaikyti savo pinigų politiką. Ir Mario Draghi, Centrinio banko vadovas, sutinkamai reagavo į dabartinę padėtį, į žemą infliacijos lygį. Ir šis investicijų planas yra tik tai sudedamoji dalis, tik tai viena tos bendros e, dėlionės dalis, kuri yra žymiai, žymiai didesnio masto siekiant e, vadovaujantis e, pakankamai tikroviškais vertinimais gyveninti platesnio masto projektus ir Europos komisija kartu su investicijų banku ir reguliariai informuodama Europos nacionalinius parlamentus puikiai suvokia, kokią atsakomybę jai reikia prisiimti ir vien tik plano parengimas dar nereiškia, kad bus pasiekti rezultatai, o tų rezultatų mes esame ryštingai nusiteikę siekti. Ačiū ponui Moskovičiui, dabar paprašysiu atsakyti iš tos klausimus arba juos pakomentuoti pono Artvy. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Sakiau, kalbėdamas, kad Europos parlamentas klausosi visų e, klausimų ir minčių išsakomų čia šiandien ir mes taip pat rengėmės balsavimui dėl teisinės priemonės, kuri būtina komisijai, kad galėtų toliau e, kurti, toliau dėkti fondą. Noriu atsakyti klausimą ponui Gališinskijui dėl e, eurozonos valdymo. Eurozona dešimtmetį e, funkcionavo tenkindamasi m, tokią pusiau tinkamą valdymo formą, tai Eurogrupe. Bet, kaip žinome, Eurozona ištiko valstybių įsiskolinimo krizė. Ir tuomet pamatėme, kad Eurozonos narės turi prisijimti ypatingą kitokią atsakomybę skirtingai nei visos 28 valstybės narės. Ir valstybei nariai susidūrus su sunkumais e, reikia ieškoti atsako, bet e, padėti gali ne es biudžetas ir ne 28 valstybės narės, kurios finansuoja stabilumo mechanizmą, e, bet eurozonos narės gali padėti ir eurozonos šalių E, parlamentai priima įstatymus, kuriuose numatoma galimybė ir prievalė padėti tiems, kurie susidurtų su sunkumais euro, iš eurozonos ir eurozonoje. Eurozona yra stebėsenos erdvė. Kodėl eurozonos valstybės, kodėl kalbu apie eurozonos valstybė, valstybių vyriausybės? Veikia Reikia nepamiršti ir ECB. E ir Europos centrinio banko vadovas padarė tai, ką turėjo padaryti, net jeigu galima būtų sakyti, kad jis nulėjo šiek tiek toliau nei numatoma sutartyse, tam, kad būtų parengtas reikalingas politinio priemonių derinys, kad būtų užtikrintas monetarnės ir biudžeto politikos valdymas. Ir Europos centrinio banko vadovas ir yra tos Eurozonos pirmininkas. E, buvo klausimas apie tai, ar ES viduje egzistuoja diskriminacija. Atsakymas yra tikrai ne, nes e, valstybės narės, kurios nenori prisijungti prie pinigų ir e, ekonominės sąjungos, turi suvokti, ką reiškia nedalyvavimas eurozonoje. Finansinio stabilumo nekontroliuoja joks parlamentas. Ir tą situaciją reikia keisti, reikia užtikrinti dem, vyriausybėms, eurozonos šalių vyriausybėms demokratinio legitimumo galimybę. Todėl norėčiau išsklaidyti bet kokius būkštavimus dėl, to, dėl diskriminacijos egzistavimo ES viduje. Europos parlamentas turi e, ir, ir nacionaliniai parlamentai turi būti sąjungininkais. Mūsų, neturi, mūsų santykiai neturėtų būti grindžiami tarnėjimais. Ir aš tikiuosi, kad būtent prie tokio pasitikėjimo užtikrinimo mes prisidėsime ir kad taip užsitikrinsime ir, ir mūsų piliečių pasitikėjimą, tikėjimą ateitimi, tikėjimą Europą ir strateginių investicijų planu. Ačiū. Merci beaucoup, monsieur Artui. Ačiū, ponė Artui. Ir dabar, kolegos, kaip posėdžio pirmininkas, norėčiau padaryti keletą mm, baigiamųjų išvadų. Svarbiausi kalbėtojai rytinio posėdžio bei parlamento atstovai kalbėdami akcentavo, kad naujasis susitarimas yra skubiai būtinas, kad, pasi, kad pasivytume kitas sparčiai besivystančias ekonominės erdvės. Tai yra svarbu, kalbant apie naująjį Europos susitarimą menkas investicijų lygis yra ir pasiekmė, ir priežastis, paaiškinanti Europos e, prastas pozicijas pasaulinėje ekonomikoje. Europa, Europa dažnai e, suvokiama kaip, kaip senamadiška erdvė, kurioje egzistuoja e, jau pasenę taisyklės, skirtingai nuo augančio Azijos rinko arba, pavyzdžiui, Brazilijos ir kitų šalių. Turime būti patrauklus, skatindami verslumą, e, reformuodami mokesčių sistemas, reformuodami verslo sistemą arba pašalindami kliūtis e, bendros rinkos sukūrimui Europa neturėtų dalyvauti varžybose link žemiausio vardy, vardiklio, žemindama kriterijus, mažindama kriterijus. Mes turėtume siekti naudos bendrumastų. Mums reikia ne tik bet kokių darbo vietų, mums reikia aukštos kokybės gerai apmokamų darbo vietų. Ir komisijos narys Moskovici minėjo, kad investicijos investicijos turi atlikti, atitikti rytojaus poreikius. Tai turi būti investicijos į mokslinius tyrimus, į inovacijas arba, kaip ponas Sans sakė, investicijos, kurios užtikrintų augimą, kad tai nebūtų tik tai lėšos skirtos kasdieniams poreikiams. Dar vienas dalykas. Kaip kaip bus, jeigu planas nebus pakankamai plataus užmojo, ar jis neturėtų būti ekologiškesnis arba griežtesnis. Viską galima koreguoti. Tačiau, jei Europa nori išlaikyti dabartinį socialinės gerovės modelį, turėsime rasti naujų kūrybingų būdų, kaip užtikrinti ekonomikos valdymą. Reikia imtis ryštingų veiksmų, siekiant augimo. Būtų puiku dar keletą metų diskutuoti ir rasti geriausią įmanomą išeitį, bet manau, kad naudingiau būtų pradėti jau dabar bandyti pasivyti tarptautinius konkurentus ir tuomet bandyti suvokti, ar mes einame tinkamą kryptimi. Galiausiai valstybių narių dalyvavimas yra be galo svarbus. Verslas nekuriamas Briuselėje arba Strasbūre. Verslo e, įmonės veikia Avignone, Edinburgė, Tartu, Rygoje ir visose kitose Europos miestuose. Todėl naujasis pasiūlymas Europai bus sėkmingas tik tada, jei valstybės narės jį visapusiškai rems. Na ir nepasakysiu nieko naujo, bet noriu dar kartą pabrėžti, kaip svarbu nacionaliniams parlamentams aktyviai bendradarbiauti su ES institucijomis. O struktūrinės reformas turėsime galimybę aptarti antrą valandą po pietų prasidėsiančiame posėdyje. Ir noriu dabar padėkoti visiems šio ryto kalbėtojams. visiems, kurie pasidalino savo nuomonėmis su mumis, taip pat tiems, kurie klausėsi, tik klausėsi ir tikriausiai išgirdo daug naujų gerų minčių. Taip pat, užbaigdamas šį posėdį, e, turiu garbės jūs pakviesti į pietus. E, kurie yra paruošti Jehudim Menuhin e, sal, erdvėje prie salės antrame aukšte, o susirenkame čia 14 valandą. Tuo tarpu posėdis baigtas. Ačiū.